Well, good afternoon, uh, ladies and gentlemen. A very warm welcome. Uh... Labą dieną. Norėčiau visus pasveikinti atvykus į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą. Jums tikriausiai yra žinoma, kad uh, šis mūsų posėdis yra ypatingas. Ir galime tik tai pasidžiaugti, kad uh, mes iš anksto buvome suplanavę surinkti šį posėdį Ir būtent šiandien profesorius Mario Monti, kuris sėdi man iš kairės, ir paskelbė apie savo pranešimą dėl bendros rinkos sukūrimo. sukūrimo. Ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas taps išėties taškų kitoms diskusijoms. Ir man labai malonu taip pat, kad prie mūsų prisijungė Europos parlamento pirmininkas ponas Buzekas. Jis po kelių žodžių, po kelių minučių taip pat tars kelis žodžius. O iš pradžių norėčiau pasakyti kelis e, pranešimus. Pirmiausia, norėčiau Jums pranešti, kad e, šis posėdis yra transliuojamas internetu, Europos parlamento tinklalapyje. Taigi, svarbu yra nepamiršti, kad e, šis posėdis yra įrašomas ir transliuojamas visam pasauliui. Be to, Mes išklausysime profesorių Mario Monti, po to parlamento pirmininką, po to pasisakys e, komiteto koordinatoriai bei Europos parlamento pranešėjai, kurie rengia pranešimą dėl bendros rinkos, mūsų komiteto vicepirmininkas. Ir aš žinau iš profesoriaus Monti žodžių, kad šis rengiamas pranešimas taip pat yra labai svarbus ir vertingas. Bran Cassidy, kuris e, yra atsakingas už žadaus rinką ekonominių ir socialinių reikalų komitete, taip pat prie mūsų prisijungs. Ir mes taip pat į savo posėdį pasikvietėme kitų komitetų atstovus. Tai tiek įžangos, o dabar su manumu suteikiu žodį arba parlamento pirmininkui ponui Buzekui. Dėkuoju, dėkuoju Malkomai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane į šį posėdį. Kiekvienas Europos parlamento narys privalo lankyti komiteto posėdžius. Tačiau man dėja tokia garbė tenka gan retai. Aš galiu tik kas antrą savaitę nueiti į, į savo komiteto posėdžius tai ITRE ir ENVI komitetai. Ir jūsų komitetas, atsiprašau, aplinkosaugos komitetas labai dažnai pasisako viso parlamento vardu. Pavyzdžiui, prieš dvius metus, kai buvo svarstoma labai išsamei klimato kaitos problema, tuomet aplinkosaugos komitetas kalbėjo viso parlamento vardu. Ta pati galima pasakyti ir apie energetikos klausimus. Uh, Na, o dabar atėjo laikas vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei ekonominių reikalų komitet, komitetui perimti šį vaidmenį, kadangi būtent šie du komitetai dabar šiandienos kontekste yra svarbiausi. Nepamirškime, kad šitą šiandien turime išsaugoti integracijos dvasę, integracijos filosofiją. ir tai puikiai atspindėta profesoriaus Mario Monti pranešime. Mes ką tik susitarėm, kad neturėčiau vadinti e, jūsų profesoriumi. Mario Monti yra puikus ES politikas, kuris dirba Europos komisijoje. Taip pat manau, kad šiandienos diskusija vyks pačiu tinkamiausiu laiku. Kodėl? Na, pirmiausia, įsigaliojo Lisabonos sutartis, kuri dar labiau sustiprino bendrijos metodą. Mes turime aiškiai suvokti, kokia yra mūsų atsakomybė, kuriant vidaus rinką. Mes esame atsakingi už bendrijos metodo taikymą, o tai reiškia, kad turime prisimti didžiausią atsakomybės naštą susijusią su vidaus rinkos kūrimu. Prieš dešimtmetį e, mes kalbėjome apie Lisabonos darbo tvarkę, kuri buvo e, įgyvendinama pagal atviro koordinavimo metodą. Ir dėja, ši darbo tvarkė nebuvo visiškai įgyvendinta. Turime pasimokyti iš šios savo patirties, nes šiandien jau rengiame Europa 2020 strategiją. Mes esame atsakingi už mūsų piliečių ateitį. Ir suprantame iš nūdinios konteksto, kad turime dar labiau sustiprinti savo pastangas vienijant mūsų rinką. Ir praeitą savaitę išaiškėjo naujos kliūtis mūsų kelyje, naujos problemos, kurios dar kartą pabrėžė, kad turime sutelkti savo jėgas. Aš kalbu apie finansinę krizę. Taigi, matot, viskas šiuo metu mums rodo, kad mes privalome įdėti, suteikti naują pagreitį vidaus rinkai, nes tik tai taip galėsime užtikrinti, kad Europa bus geresnė gyvenimo vieta mūsų piliečiams. Tai tiek aš norėjau pasakyti. Mario Monti be abejo pratęs šią diskusiją. Per pirmąjį 21 amžiaus dešimtmetį buvo sėkmės laikotarpis. Mes sukūrėme 2,5 milijonų darbo vietų. Taip pat e, padidinome savo gerovę beveik 900 milijardų eurų. Na, turime ir tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, valstybės narės dar netinkamai gyventina paslaugų direktyvą. Uh, finansinių srautų ir kapitalo srautų direktyva taip pat yra labai svarbi. Toliau nepamirškime ir išorės matmens. Svarbu yra kurti vidaus rinką ne tik ES viduje, bet ir nepamirškime apie tai, kad ir už ES jėgų yra nemažai svarbių šios rinkos stiprinimo priemonių, pavyzdžiui, rizikos kapitalo fondai. Turime spręsti ir e, automobilių gamintojų e, problemas, stiprinti šengeno erdvę, galvoti apie tai, ar galim, galima būtų panaikinti vizas kitoms šalims, nes tai yra svarbu, jei mes norime skatinti žmonių judėjimą. Kalbos. Yra dar vienas svarbus dalykas turėtume e, įgyvendinti vienas plus du principą, tai, e, kuris reikštų tai, kad kiekvienas žmogus turi turėti vieną gimtąją kalbą ir mokėti mažiausiai dvi užsienio kalbas. Ir šį principą pirmiausia reikėtų dėkti mokyklose. Tai bus naudinga ir vidaus rinkai. Taigi tokiais konkrečiais žingsniais mes galėsime sustiprinti vidaus rinkos strategiją. Ir dar vienas e, svarbus dalykas - intelektas. Turime jį saugoti ir puosidėti. Elektroninė priekyba - dar vienas svarbės rytis. Elektroninė priekyba turėtų papildyti penkias pagrindinės e, judė, judėjimo laisvės. Ir e, dar Žakas Deloras kalbėjo apie Europos energetikos e, bendryje. Šią idėją dar kartą praeitą savaitę pristatė Europos parlamente Europos komisijos pirmininkas. Aš taip pat kreipsiuosi savo komitetus, nors ir jūsų komitetas, tai mano komitetas, bet aš turiu galvoje tuos komitetus, kuriuose aš dirbu, tai yra pramonės ir mokslinio tyrimų komitetas bei aplinkosaugos komiteta, komitetas. Dar vienas svarbus dalykas yra konkurencingumas, yra ES e, konkurencingumas, pagrystas sanglaudos politika. Sanglaudos politika turėtų padėti mums e, pasinaudoti visų ES regionų potencialu. Konkurencingumas bei žinių ekonomika. Štai tokie turėtų būti mūsų vidaus rinkos e, du pagrindiniai stulpai. Ramšiai. Žinių ekonomika yra e, prioritetas, kuriam visi pritarė. Ir sanglaudos politikai turėtų būti teikiamas toks pat e, vaidmuo, kadangi būtent sanglaudos politika padeda regionams visiškai gyvendinti savo potencialą. Vakar mes kalbėjome ne vien apie antrojo pasaulinio karo pabaigą, bet ir apie tai, kad e, gegužės 9 taip pat sugako 90 metų nuo Šumano deklaracijos e, paskelbimo dienos. Ir tai atspindi visiškai naują požiūrį į, e, į mūsų gyvenimą, kadangi kadangi Šumano deklaracija tai yra žvilgsnis į ateitį. O, jį, o kalbos apie uh, antrojo pasaulinio karo pabaigą vis dėlto yra susiję, susijusios su karu. Dėkuoju. So your... Dėkuoju, ponė Primgė, už tai, kad atvykote šiandieną ir dėkuoju už jūsų entuzijazmą bei tai, už tai, kad liekate lyderio vaidmenį. Manau, tai E, kad šiandieną atvykote į mūsų komitetą, retrospektyvoje bus laikoma kaip um, ženklas, jog iš tikrųjų yra iš naujo pradėtas bendros rinkos kūrimo pristatymo principas. Taigi dėkoju už tai. Mes pat prie šio klausimo dar sugrįšime, kai kalbėsime prie profesoriaus Marijos Monti pranešimą ir dabar iš karto suteiksiu žodį Mario Monti ir paprašysiu pristatyti savo pranešimą. Na ir tikimės, kad ateityje atvyksite tai ir būsimas diskusijas, kai busite tai laiko susipažinti su šiuo pranešimu. Na ir. A, ir nebejoju, kad perdusite tai, kas yra svarbu ir pirmininkui Baroso. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad pakvietė mane į šios dienos posėdį. Iš tikrųjų, didelė garbė dalyvauti šiame posėdį, dalyvaujant ir per parlamento pirmininko Kui Buzekui. Na ir mane tikrai, man tikrai padarė įspūdį pono Buziko pasisakymas. Jūsų uh, paskutiniai žodžiai apie gegužės 9 ir Šumano deklaraciją. Na, iš tikrųjų, nežinau, ar čia atsitiktinumas, bet e, mano pranešimo data taip pat datuojam, de, pranešimas taip pat datuojamas 2010 m. gegužės 9 diena. Mane tai tikrai labai nudžiugino, tos jūsų nuorodas. Na ir tikrai labai malonu ir tinkama, kad aš šiandien atvykau pas jūs, te praėjus tai kelioms valandoms po to, kai perdaviau Europos komisijos pirmininkui šį pranešimą, po to, kai sėmės iniciatyvos. Na, ir po to, kai aš perdaviau šį pranešimą ir vadovo tarybos pirmininkui ponui Van Rompojui. Tačiau tai, jog atvykau šiandieną pas jūs, man reiškia labai daug. Tai yra ne vien grinai formalumas, nes. Jūs esate šio pranešimo bendra autoriai ir bendra savininkai, taip, ta, taip sakant, e, su per pastaruosius penkeris šešis mėnesius vykdžiau plataus masto e, konsultacijas ir Europos parlamento pirmininkas taip pat labai sitraukė į šį procesą. Man buvo labai malonu atsusitikti su šešių Europos parlamento frakcijų atstovais. Tai vyko atskiri susitikimai, taip pat bendradavau su įvairiais parlamento komitetais, įskaitant ekon ir krizės valdymo komitetais. Na ir aišku, labai svarbus partneris buvo vidaus rinkos komitetas, jūsų komitetas. Na ir jūs iš tikrųjų mane labai paremėte, padėjote. O taip pat e, entuziastingai Na ir mane labai nidžiugino ir tai, kad jūsų komitetas nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą skirtą vidaus rinkai. Tai susišaukė su mano pastangomis rengiant mano pranešimą. Ir pono Luiš Greš parengto pranešimo kokybė yra labai aukšta. Beje, jo pranešimas buvo labai plačiai patvirtintas jūsų komitete ir bus aptariamas e, Strasbūrė, na tai rodo, jog mūsų bendros pastangos vidaus rinkos rytyje yra labai svarbios. Taigi dėkoju už kvietimą ir labai džiaugiuosi galimybę su jumis e, pasidalinti nuomonėmis. Na, kaip e, nurodė pirmininkas Buzikas, uh, E, bendros rinkos svarba vėl labai išriškėjo. Ir tai labai susiję, susiję su tomis problemomis, kurias pastaruoju metu tenka spręsti ES ir eurozonai. Na, tarkim, grai, ir tai susišaukia ir su Graikijos krize. vakar buvo primtas labai drasus sprendimas ir tikiu, kad tai bus tinkamas atsakas į krizę, Graikijos krizę. Nors vėlgi, aišku, e, ši krizė yra viešųjų finansų krizė, kuri prasidėjo vienoje valstybėje narėje, tačiau įliečia ir kitas. Bet vėlgi, tai ji, ši krizė neapsiriboja vien tik tais e, finansų krize, kuri persimetė į bendrąją rinką. Tačiau jeigu mes pažvelgtume specifiškai į Graikijos padėtį, nors aš krizė, krizė neapsiriboja Graikiją, tai teks konstatuoti, kad e, labai svarbus e, veiksnys viešųjų finansų balanso požiūriu yra padėtis vidaus rinkoje ar Graikijos rinkoje. Ir vėlgi, čia yra sąsas tarp konkurencingumo ir vidaus rinkos. Ir, ir dėl galiojančių E, konkurencingumo taisyklių e, rinkos buvo pakankamai apsaugotas ir nebuvo natūralių veiksnių. Tai atskleidžia vairūs pranešimai. Ir finansiniai, finansinė krizė yra rimtos lygos simptomas, tą lygą reikia gydyti ir tam prireikės e, plačios restruktūrizacijos čia konkrečiai turiu galvoje bendrą rinką. Kai anksčiau lankydavausi jūsų komitete, tikriausiai prisiminsite, aš tuo metu pabrėždavau, jog vidaus rinka yra e, ekonominės sąjungos pagrindinis veiksnys ir tai yra pagrindinė prielaida tam, kad gerai veiktų pinigų sąjunga. Būtent tai ir yra jūsų darbo komitete esmė. jūs turite darbas svarbus ne vien tik tais pinigų sąjungai, bet ir ekonomikos sąjungai ir apskritai visą Europos sąjungai, nes tai yra vienas iš integracijos ramščių. E, dalyvaudamas konsultacijose ir bendraudamas su uh, e, visą Europę, uh, pastebėjau, kad e, bendrosios rinkos populiarumas yra ypač nusmukęs, bet ta bendro rinka mums šiandien reikalinga labiau negu kad, bet kada anksčiau. Taigi, ką reikėtų nuveikti? Šioje situacijoje yra tik tais dvi galimybės. Tai pirmoji būtų tai, ką aš savo pranešime apibūdinau kaip e, gynybinė galimybė, ar aps, gynybos variantas, kadangi bendroji rinka darosi vis nepopuliaresnė, todėl aš siūlyčiau e, ban protingiau įdėkti ir gyvendinti E, bendrosios rinkos principus, nesielgti pernelik drąsiai ir elgtis atsargiai. Tai yra prieš pradedant naujas iniciatyvas skirtas bendros rinkos užbaigimui, viską pamatuoti devynis kartus ir tik tada pjauti. Na, savo pranešime aš vis gal siūlo pasirinkti antrąjį ak, proaktyvų variantą, kuris reikštų, kad mums reikia ne mažiau, o priešingai daugiau konkurencingumo ir griežtesnių bendrą rinką įgyvendinančių priemonių. Na, kaip to konkrečiai pasiekti, aišku, jeigu vėlgi į bendrą rinką žvelgama, žvelgiama kritiškai. Ir, mano manimu, tai yra politinės iniciatyvos šerdis. Mes privalome uh, suvokti, uh, visas tas dviejonės, jų priežastis ir arba argumentuoti ir įtikinti, kad e, tos baimės nepagristos, kas neretai pasitaiko, arba jeigu jūs prieita išvada, kad tos dviejonės yra pagristos, tai tuomet reikia rasti politinių atsakų toms dviejonėms išsklaidyti. Ir tai reiškia, kad reikia labai sutelktų politinių sprendimų, kurie nepažeis balanso, nepažeis to, ko pasiek, tai, kas pasiekta, tačiau tokie politiniai sprendimai e, leistų suv... rastis suvokti, kad, tarkim, baimės dėl bendrosios rinkos ir prieštarauja socialiniams, e, aplinkosauginiams ir netgi pramonės vystimosi tikslams. Taigi, savo pranešime aš atidžiai išanalizavau įvairias išvelgiamas grėsmės, baimės. Ir galbūt e, čia Europos institucijos priženg, pasiekė savo ribas atlikdamas tokią analizę, tačiau kadangi aš esu nesaistomas jokių įsipareigojimų, tai aš adanalizuodamas priežastis ir baimės nenalizavau kiekvienos valstybės narės atskirai, o tiesiog žvelgiau valstybių narių grupės, tarkim, atsižvelgdamas į jų įvairias ekonominio vystimosi tradicijas, pavyzdžiui, Skandinavijos šalis, anglo e, saksų tradicijos šalis, e, šalis, kurios remiasi socialinės rinkos ekonomikos modeliu. Ir mm, Man rodos, pasirenkant tokius modelius, galima konkrečiai nustatyti įvairius konvergencijos modelius ir pasirinkti pakeitimą paketus kaip principą, kuris leistų e, dviejų, išsklaidyti dviejonės egzistuojančias visoje Europoje. Ir tokiu būdu vėlgi galima būti pabrėžti integracijos principą, ir sugrįžti prie bendros rinkos sukūrimo būtinybės. Mano pranešime yra penki pagrindiniai skirsniai. Viename kalbam apie tai, pažiūrėjau, antrajame, kad reikia sukurti stipresnį bendrąją rinką ir nurodyta, kokiuose srityse reikia imtis veiksmų tam, kad ta stipri bendroja rinka būtų sukurta. Taip pat yra nurodytas konkrečias rekomendacijas kiekvienai sryčiai. Toliau, labai sutinkamai su tuo mano nušviestu modeliu, nurodžiau, kad reikia kurti ne vien tik tai stipri bendrą rinką, tačiau reikia kurti ir bendrą požiūrį į bendrą rinką, pasiekti, kad būtų sutinkama dėl bendros rinkos, stiprios bendros rinkos kaip po tokios tikslų. Taip pat reikia atsižvelgti, kad įvairuoja įvairių čitrinčių tarp, tarp ekonomikos liberalizacijos ir darbuotojų teisų, socialinės paskirties paslaugų bendroje rinkoje. Taip pat e, kaip galima būtų tinkamiau panaudoti viešuosius pirkimus tiekiant Europos tikslų. Galbūt e, visa tai kai ką įbaugina, tačiau aš savo pranešime nušvečiu, kad pavyzdžiui, kuriant e, stipresnę bendrą rinką galėsime kartu e, vis dėlto stiprin, bendradarbiavdami stiprinti e, suvereninumą ar valstybių narių kompetenciją, pavyzdžiui, mokesčių srityje. Na, arba tarkim vidaus rinka ir sanglaudos politika, ar vidaus rinka ir pramonės politika. Taip, kalbant apie jų santyki, tai naujose valstybėse narėse išvelgiau milžinišką galimybę, kad šios valstybės narės palaikys stipresnės bendros rinkos mintį, nes e, šios šalis yra pasiruošusios aukti, e, plėtoti savo ekonomiką ir tai reiškia ir stiprinti bendrą rinką. Aišku, kiekviena iš šalių turi savo lūkesčių, Ir e, tai nereiškia, kad čia lūkesčiai prieštaraus sanglaudos politikai. Taigi visą tai bandžiau atsižvelgti savo pranešime. Vėlgi yra kitų valstybių narių, e, kuriuose baiminasi, kad bendroji rinka atvers duris užkariautojams iš trečiųjų šalių. Taigi Taigi mes turime bandyti išsklaidyti tas specifines baimės ir aš pasinaudojau, pasitelkiau labai paprastą savoką. Ji galbūt e, yra labai. Taigi aš tai pavadinčiau atvira, bet ne beginklė rinka. Ir tai būtų vidaus rinka, e, kurioje būtų atitinkamų uh, e, nuostatų, kurios leistų atitinkamai įgyvendinti bendrosios rinkos nuostatas reikalavimus. Na, aš pranešime, pavyzdžiui, miniu tiek, tais, tiek minkštesnė, taip vadinama, taip ir griežtesnė linija. Ir tiesiog, kadangi Europos Sąjungoje visuomenė yra labai skirtinga, todėl reikia pasirinkti ir skirtingas priemonės ba, baimėms ir dviejonėms išklaidyti. Ir galiausiai paskutiniai trys skyriai, tai pavyzdžiui, politinė iniciatyva skirta vidaus rinkai stiprinti e, bei ekonomikos ir pinigų sąjunga. Aš pats savęs paklausiau štai ko. Mm, na ir, man atrodo, tai bendra visoms trims institucijoms kaip principas. Taip, pripažinkime, bendroji rinka yra labai svarbi. Bet jeigu į ką nors žvelgiama pesimistiškai, tai, tai, tai tie vadinamieji pilkieji pakankamai neišaiškinti, neišryškinti aspektai. Kaip galime įtikinti politikus tiek e, nacionaliniu, tiek Europos lygiu investuoti energiją į sritį, kuri gal nėra labiau tokia patraukli, netgi tas pilkasias sritis. Mano manimu, turėtume aiškiai parodyti, kas yra pastatyta ant kortos, tai yra bendros valiutos ateitis taip pat 27 valstybių narių integracijos sėkmė ir būtent todėl labai svarbu nepamiršti, kad nauji išsiriškinantis blokai yra labai uh, patrauklus, kaip pavyzdžiui, uh, naujas ekonomikos valdymas, visi tie dabar aktualūs klausimai. Ir, bet gal tai ir nesimato iš pirmo žvilgsnio, tačiau pripažinkime, kad tai taip pat yra bendrosios rinkos elementai. Todėl turėtume paieškoti būdų, kaip. Na, ir dėkime pastangų, kad tie klausimai įgautų aktualumo, savotiško net ir žavėsio, neatrodytų nuobodus ir pritrauktų energijos ir dėmesio. E, Grais pranešime, man rodos, pasakyti, kad kad kaip po to, kai komisija sudaro iniciatyvų paketą, tai jums norisi teisėkuros procesus spartinti. Pavyzdžiui, 85 metais buvo parengta atitinkama baltoji knyga ir tuomet jau yra energijos. Ir, ir man labai Man labai patinka ta analogija su 65 metų baltąją knyga. Tai pasakyčiau tai, ką nuo praeitų metų renkė pirmininkas Baroso. Mano manimu, tai yra praeitų 25 metams, tai yra beveik ideali politinė to meto baltosios knygos ir iniciatyvos paralelė. Tuo metu būtų daug entuzijazmo ir dabar galima būtų tikėtis dar didesnės politinės valios, tačiau dėja taip nėra. Ir dabar manau, kad viskas jūsų rankose nuo jūsų priklausys, kaip sparčiai bus žengiamai prieki. Ačiū. Mario, thank you uh, very much indeed. Ačiū, Mario. Visų pirma, už uh, nuostabiai atlikto darbo rengiant e, pranešimą. Galiu pasakyti, kad išsamei nesu susipažinęs dar su pranešimu. Turiu e, tam tikrą privalumą prieš kitus kolegas, nes pranešimas parašytas puikia anglų kalba, o, o vertimo į kitas kalbas dar nėra. E, Mario Monte vertimas bus jau, jau šiandien po pietų e, baigtas į kelias kalbas. Puiku pirmininkas. Na, iš tiesų turėtumėm atkreipti dėmesį, kaip su entuzijazmu žiūrima į bendrąją rinką Galėčiau pasakyti komiteto vardu, kad mes manome, kad bendroji rinka yra esminės svarbos projektas Europos ateičiai, jos piliečių ateičiai ir būtent e, e, to, todėl e, su entuzijazmu esame pasirengę kalbėti apie jūsų pranešimą, nes nes tai e, yra labai svarbu Europos ateičiai ir dauguma komiteto pritarė, patvirtino šitą pranešimą. Pranešimo pabaigoje ragina imtis politinių iniciatyvų ir e, mes e, teikiame aišku pasiūlymą, kad komisija iš pat pradžio yra parengusi e, smulkių, e, smulkojo verslo e, aktą, tačiau kad aktas turėtų būti skėtinis aktas rengiamas komisijos dalyvaujant valstybėms narėms. Aš tikiuosi, kad galime daryti pažangos šioje srityje. Kitą savaitę kalbėdami apie ES strategiją 20-iesiams mečiams ir manome, kad remiant parlamentui galėtumėm e, sustiprinti e, bendrosios rinkos e, elementą ES strategiją 2020-iesiams ir jau esame parengę pasiūlymą, tuo jį dabar svarsto. Uh, svarstome e, parlamente, tai galima sakyti, kad judame lygiai grečiai. E, laiko nėra daug, bet aš norėčiau paprašyti politinių frakcijų koordinatorių galbūt išsakyti preliminarias e, pastabas atsiliepiant į tai, ką jūs išdėstėte. Parlamento pirmininkas Buzekas atsiprašo, nes turi išvykti iš šito posėdžio. So, um, so what I'm going to do is to invite we Taigi, e, turime apie 20 minučių, tai galbūt e, kolegos kiekvienas galėtų kalbėti 2-3 minutės ir jeigu liks dar laiko, tai e, suteiksime žodį ir kitiems, jeigu bus norinčių. Visų pirma, žodis ponui Švabui, pane Gefartą, pane Bazoj. Už ponę Rulę kalbės paketinė narė, ponė Dion. Taigi, kiekvienai politiniai frakcijai bus skirta laiko, po to suteiksiu žodį Lui e, Grek, kad jis išsakytų e, savo požiūrį kaip mūsų komiteto pranešėjas. Bet e, pasižiūrėsime, kiek turėsime laiko. Taigi, pirmiausia žodis ponui Švabui. Dėkuoju, pana pirmininkė, ponė profesorė Montė, PP frakcijos vardu. Norėčiau Jūs pasveikinu parengus šį puikų ir labai suderintą pranešimą. Mano manimu, mums kaip vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui, o taip pat ir visai Europos Sąjungai, šiame pranešime išdėti svarbus orientyrai mūsų darbe per ateinančius metus. Na, kolega Gos Greš E, pranešime raginama užbaigti vidaus rinką, jūs taip pat minėjote, ponė Monti, ir manau, kad dabar tai neprarado aktualumo, priešingai yra daugybė aspektų, kurie turėtų būti įtraukti į vidaus rinkos aktą. Na, jūsų dokumentas yra labai išsamus, ne viską perskaičiau, tačiau, pavyzdžiui, jūs rašote, kad uh, reglamentas galėtų būti tam svarbi priemonė, kuri užtikrintų aiškumą, skaidrumą ir paprastumą. Na, tiesą sakant, dešimt metų pasigindu tokio e, sakinio. Pavyzdžiui, 3.1 punkte jūs kalbate apie vidaus e, rinką kaip konkurencingą e, socialinės ekonomikos pagrindą. Man rodos, tai turėtų būti jūsų pranešimo širdis, nes e, toliau, kur kalbama apie vartotojų apsaugą, skaitmeninringą, visą tai yra, aišku, svarbus aspektai, lygiai taip pat ir apmokesnimo klausimas, na tai visą tai yra papildomi šio pagrindinio ES dėktino modelio aspektai. Na ir labai svarbu, kad vyriausybių ir valstybių vadovai, nežiūrint sunkumų, priimtų atitinkamus sprendimus. Na, man sudėtinga dabar suformuoluoti konkretų klausimą, tiesiog naudodamasis nuo progą norėčiau padėkoti už darbą, sudėti šį pranešimą ir patikinsiu, kad mūsų frakcija viską padarys, kad būtų patvirtintas galtinės išvados. Dėkoju. Uh, Ačiū, žodis ponė Gefer. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė profesoriu Monti už atliktą darbą, o taip pat dėkuoju už tuos pokalbius, kuriems anksčiau galime susitikti. Na ir tokiu tokiu būdu diskusijose buvo atsižvelgta ir Europos parlamento nuomonė. Na, man taip pat e, nebuvo labai lengva peržvelgti tuos 102 puslapį per, pusant, per pusvalandį ir tai padaryti anglų kalba. Taigi dabar gal neturiu sustarusi labai konkretaus vaizdo apie pranešimo turinį, tačiau jūsų. Um, pranešimo pristatymas man pasirodė labai įdomus ir jau galėjau uh, suvokti iš jų pranešimo, kad šiame pranešime kalbame apie labai svarbus dalykus Europos Sąjungos ekonomikai ir piliečiams. Vis dėlto dabar norėčiau išryškinti tuos aspektus, kurie man svarbus. Be kita ko, jūs minėjote, kad reikia atlikti teisėkuros. Tai aktų poveikio vertinimą ir taip pat pridūrėte, jog norite daugiau konkurencingumo, o taip pat ir baudžiamojo persekojimo ar nusižengimų persingimo. Man norėtųsi, kad jūs pridurtumėte daugiau teisų piliečiams bei darbuotojams. Na, šis sakinys, antrasis sakinys neįtrauktas, tačiau būtent to mums reikia piliečių labui. Tai yra, kad tai būtų piliečių labui tarnaujantį vidaus rinką ekonomiko, ne priešingai. Ir būtent tai man pasirodė ne taip aiškiai suformuoluota, kaip kad norėtųsi man kaip socialdemokratai. Pat, tačiau 72 puslapyje, pavyzdžiui, jūs labai aiškiai uh, minėjote, kad reikia. Uh, E, daugiau dėmesio skirti darbuotojų komandiravimo direktyvai tam, kad galima būtų pasinaudoti streiko teisę darbuotojams. Tai yra svarbus dalykas. Ir jeigu jūs teigiate, kad reikia tobulinti šią direktyvą, tai te galiu Jums pritarti. Tikrai reikia pasirūpinti, kad darbuotojų teisės, be kito ko, socialinės, pilietinės teisės būtų gerbiamos valstybėse narėse. Ir jeigu įmanoma, visą tai turėtų būti koordinuojama, galbūt net harmonizuojama Europos lygių. Pavyzdžiui, įdėgiant bendrus teisės aktus, užtvirtinančius bend, šių teisų vykdymą. Na, manau, kad kai kalbame apie bendraus rinką, tai ir žengiama panašia linkme. Ir labai malonu, kad jūsų pranešimas bus be kita ko išverstas ir į vokiečių kalbą, kaip minėjote, nes tokiu būdu galėsiu lengviau skaityti tekstą ir geriau suprasti jūsų mintis. Dėkoju. Uh, Ačiū. Uh, Evelyn Gefar, Ponas Busoji. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbės rumunų kalba. Pone profesorio Mario Monti, norėčiau pasidžiaugti jūsų atliktų darbų rengiant šį aukštos kokybės dokumentą. Na, taip tai yra. Uh, Būsima vidaus rinkos išbaigimo strategija ir nebejoju, kad uh, vertėtų susirinkti ir tolimesnėms diskusijoms dėl šio klausimo, ne tik tai šiandieną. Taip, e, bendros rinkos užbaigimas yra labai svarbus, e, galvojant apie bendras tendencijas tiek ES, tiek ir pasaulyje. Taigi, aš e, pasigėdau tam tikrų dalykų, nors vėlgi, jūs, pažiūrėjau, kalbate apie energetikos sritį, uh, kurioje reikėtų solidarių priemonių ir veiksmų tam, kad galėtume susidoroti su ateities iššūkiu užtikrinti energetinį saugumą. Lygiai tas pats pasakytina apie energiją iš atsinaujančių šaltinių. Turime ją skatinti ir manau, kad jeigu būtų sukurta bendra Europos energetikos rinka, tai ir piliečiams kainos sumažėtų. Toliau kalbate apie sveikatos priežiūrą, be kitako tarp valstybinių lygių. Taigi, manau, kad e, reikėtų atitinkamos iniciatyvos. Komisija kaip tik šiuo metu rengia iniciatyvą. Ir dėja kol kas atitinkamos direktyvos atitinkamą direktyvą kol kas blokavo taryba. Reikėtų naujos iniciatyvos šios rytėje. Taip pat kalbėjote apie direktyvą skirtą profesiniam rengimui bei paslaugoms. Na, e, taip pat esate pateikę labai naudingų rekomendacijų. Galbūt reikėtų, kaip jūs siūlote, nusistatyti ne nauj, reikėtų neleisti naujus reglamentus ir gyvybės, o tiesiog nustatyti taisyklės bendros rinkos veikimui. Kaip ten bebūtų, manau, kad jūsų pranešime puikiai nušviesta dabartinė padėtis ir kartu yra nušviečiama drasi strategija ateičiai. Taigi dėkoju ir tikiuosi, kad galėsime bendrai siekti šio tikslo ir pasikliaukite mūsų parama. Thank you. I will speak in Danish. Ačiū, ponai Busai. Um, žodis poniai Turunė. Ačiū, kalbėsiu daniškai. Dėkoju už visą nuveiktą milžinišką intelektualinį darbą, kuris iš ties buvo labai reikalingas, mano manima, nes dabar labai tinkamas metas pagalvoti, iš ko gyvens Europą ateityje ir kaip galima būtų sugražinti į užimtumą į darbo pasaulį 23 milijonus bedarbių. Valiųjų vardu noriu pasakyti, kad labai džiaugiamės, jog jūs siūlote holistinį požiūrį vidaus rinką. Na, jūs palėtėt keletą dviejonių ir baimių, bet Mm, ir aš galiu pasakyti, kad tos baimės yra pagristos. Jeigu egzistuoja socialinės baimės, tai dėl to, kad darbo rinko egzistuoja problemos. Jeigu tai yra aplinkosauginės baimės, tai jos atsirado dėl to, kad nepavyko likščiau sukurti žaliosios vidaus rinkos. Na, tai turime pripažinti, kad tos baimės yra pagristos. E, ir padaryčiau iš to išvadų, kaip kad jūs padarėte savo pranešime. Į tas baimės reikia politinę atsakų. Norėčiau pakomentuoti keturis aspektus. Na, aš te galėjau susipažinti tik tai su jūsų pranešimo santropa, nesusipažinusi su konkrečiais aspektais, tačiau jūs minėjote socialinės teisės. Tai, kad reikia pusiausviros tarp socialinių ir ekonominių teisų bei ekonominės laisvės. Noriu Jūs pagirti už tai, nes turime darbuotojų um, komandiringavimo direktyvą, turime atitinkamą teisės aktą uh, reglamentuojantį teisę į streiką ir puiku, kad jūs savo pranešime taip pat atkreipėte dėmesį į šios aspektus. Dar vienas dalykas. Pritariu jūsų pasiūlymams dėl mokestinės politikos. Jūs siūlote uh, bendrą įmonių apmokestinimo modelį ES įmonėms. Na, man rodos, tai labai svarbu. Tai lems būsimą konkurencingą teisingumo politiką Europos Sąjungą. Taigi mes turime sutarti dėl minimaliaus e, e, mastelio ir nuo to priklausys, kokia bus konkurencija Europos Sąjunga. Toliau, trečia, jūs minite, kad kad į vidaus rinką reikia integruoti visuotinės svarbos paslaugas, nes nesusipažinusi konkrečiai su jūsų pranešimu ir man labai įdomu, kaip jūs tai žiūrite konkrečiai, tai yra tikrai labai svarbus politinis klausimas. Ketvirta, kaip žalioji norėtųsi, kad jūsų pranešimas, kabutėse, būtų žalesnis, tai yra, kad skirtumėte daugiau dėmesio tam, kaip e, pasiekti uh, aplinkosauginių tikslų vidaus rinkos politikos rytyje, kad ji taptų žalesnė. Tai yra labai svarbu šiame bendrosios rinkos gyvenimo etape, o taip pat labai svarbu galvojant ir apie mūsų ateities investicijų bei pramonės politiką. Taigi turėtume pasižiūrėti, kam reikėtų skirti investicijas. Taigi manau, kad mes mūsų komitete galėsime pasiremti jūsų mintimis savo darbe. Ir džiaugiuosi tolimesnėmis diskusijomis. Se za skupinu evropských... Ačiū, ponas Kozičnik. Ačiū, kalbėsiu konservatorių reformuotojų frakcijos vardu. Pranešimas labai kokybiškas neturėjau daug laiko susipažinti su juo, bet perverčiau ir pastebėjau skirsnį pavadintą um, Europos piliečių išklausimas. Um, pranešimas tikrai kokybiškas, kad netgi dar prieš po visą Europą išplitus kriziai uh, skaitėme pasiūlymus, kaip išbristi iš jos. Žinoma, turime uh, Turime, turime klausytis Europos piliečių, nes europiečiai nori, kad Europos pramonė būtų gyvybingesnė. Ir norėčiau atsakyti vienam iš kalbėjusių kolegų, mokesčių vairovė gali padėti labiau negu mokesčių suvienodinimas. Ir kaip tik tai todėl turėtume labiau kalbėti apie a, inovacijas. Esu tikras, kad jūsų dokumente apie tai kalbama. Džiugu, kad e, galiu skaityti apie tas e, temas, kurios kartais kritikuoja europiečiai - mažiau reguliavimo, mažiau biurokratijos. E, na, tai yra labai gerai. Taip pat esu tikras, kad kalbate apie standartizaciją. Tai labai dažnai yra priemonės, kurios pradedamos taikyti žemesnių lygmenių, po to perkeliamos į aukštesnį lygį. Ir tai yra labai uh, svarbu, kuriant geresnės e, paslaugas, skatinti inovacijas. Tai yra labai gerai bendrai rinkai. Dar, uh, kas labai pagirtina uh, jūsų dokumente, tai. Uh, kliūčių įveikimas. Čia norėčiau e, kalbėti išsameu. Turbūt visi galime sutarti, kad viena iš kliūčių bendrai rinkai e, yra paslaugų bendroji e, rinka, tai sritis, kur daug, daugiau galėtumėm padaryti visi mes. Kita silpnoji vieta. Tai uh, uh, būtų galbūt nepatraukli tema ir nacionaliniu lygmeniu, europiniu lygmeniu. Aš tai galėčiau uh, pavadinti galbūt labiau uh, politiniu bagažu arba vežimu tiksliau. E, iš tiesų kažkas turi turėti tokią priemonę. Vienos iniciatyvos ėmėsi komisijos pirmininkas Barosas Buvo sukurtas komitetas, e, kuriam vadovavo panas e, Štoberis, bet tiesą sakant, labai ma mažai kas iš, iš to, kas siūlė pano Štoberio komitetas buvo įgyvendinti. Ir iš tikrųjų norėčiau, kad ir europinių lygmenių, ir nacionalinių lygmenių būtų daugiau drąsos e, įgyvendinti tai, ką jūs rekomenduojate. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė profesoriui Mončiui. Dar prieš pradedant e, svarstyti šį dokumentą per komitetus, mes dvišalių pagrindų su mes jau palaikėme daug ir plačių ryšių, taigi dėkoju šį konkrečiai suformuluoti ir labai skaidrų pranešimą. Aš taip pat galėjau tik labai trumpai susipažinti su šiuo pranešimu, tačiau norėčiau konkrečiai pakalbėti apie keletą aspektų, nes manau, kad pranešime yra tikrai daug labai gerų minčių. Pavyzdžiui, e, tai, kas pasakytina apie smulkės rytinis įmonės, tai yra, kad turėtų galioti vienodos žaidimo taisyklės, už, kurias užtvirtintų teisės aktai. Tai yra taip pat, kad reikėtų e, sudaryti ir įdėkti tik tais tuos teisės aktus, kurie tikrai reikalingi. Taip pat e, tai, ką sakote dėl viešųjų pirkimų direktyvos, taip pat ir tai, ką sakote dėl įmonių apmokestinimo. Visa tai yra labai naudinga ir sutinku su jais. Taip pat Taip pat reikėtų užkirsti kelią valstybėms narėms Um, apmokestinant įmonės. Bet tačiau, kaip ir pane Gepard, um, norėčiau labiau pasigilinti į socialinės teisės. Niekur nekalbama, kad už tą patį darbą turi būti mokamas vienodas darbo atlygis. Um, jeigu tai būtų kur nors pranešime parašyta, tikrai būčiau tai atkreipęs dėmesį. Taip pat e, nor, pasigendu nuostatų dėl darbo sąlygų, kai darbuotojai yra komandiruojami pagal darbuotojų komandiravimo direktyvą. Norėtųsi, kad tie aspektai atsispindėtų jūsų pranešime. Na, o toliau dėl, labai sutinku su jumis dėl to, kad per ateinančius metus reikėtų mūsų komite būtent daug dėmesio skirti vidaus rinkai. Bet yra aspektų, kuriuos e, te gali aptarti kiti komitetai, pavyzdžiui, socialiniai aspektai yra e, socialinių reikalų komiteto prerogatyva, kiti klausimai yra transporto komiteto prerogatyva, taigi būtų labai gerai, kad, pavyzdžiui, dėl šio pranešimo kompetenciją gautų mūsų komitetas. Dėkuoju, panai Dejongui. Ir Deja, laiko daugiau neturime tolesniems diskusijoms, bet aš tikiuosi, kad mes galėsime dar pasikviesti Marimontį kiek vėliau, kai geriau susipažinsime su pranešimu. O dabar aš tiesiog norėčiau sutikti žodį mūsų komiteto vicepirmininkui, kuris rengė mūsų parlamento pranešimą dėl vidaus rinkos. Much, like the... Panas Grek. Aš kaip ir kolegos e, neturėjau laiko išsamei e, perskaityti šio pranešimo. Aš sakyti, tik peržiūrėjau. Bet akivaizdu, kad profesorius Mario Monti parengė labai analitišką, išsamų pranešimą. Ir teoriškai šis pranešimas turėtų būti priimtinas visoms valstybėms narėms. Jame kalbama apie tai, kad valstybės narės jau pavargo e, integruotis į vis glaudesnės struktūras. Ir aš džiaugiuosi, kad šiame pranešime taip pat skiriam nemažai dėmesio socialiniam bei aplinkosaugos e, ekologiniam e, matmenims, kurie yra svarbus vidaus rinkoje. Tai yra naujas požiūris. O dabar norėčiau išsakyti kelias pastabas susijusios su pranešimo turiniu. Mane neramina tai, kad neaišku, kas įvyks po to, kai bus paskeltas šis pranešimas. Ir iš tikrųjų šis klausimas yra adresuotas komisijai. Galiausiai vienai per kitaip mes turėsime daugybę įvairiausių pranešimų, ataskaitų, rekomendacijų, pasiūlymų. Ir visi šie dokumentai turėtų nurodyti mums e, kelią, kuriuo turėtume judėti. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kaip konkrečiai komisija ketina reaguoti į visus šios pasiūlymus, rekomendacijas ir taip toliau. Kaip komisija pavers visus šios pasiūlymus e, realiais veiksmais. Na, atsiprašau, bet e, aš turiu nutraukti mūsų diskusiją, kadangi pas mus netrukus atvyks komisijos narys panašia meta. Ir aš norėčiau pakviesti uh, Mario atvykti pas mus e, e, kada nors vėliau, tuo metu, kai visi susipažinsime su pranešimu ir niekiek nebejokit, mes surasime laiko mūsų darbo tvarkė tam. O dabar, jeigu jūs norėtumėt, ponia, galėtumėt išsakyti ke, e, kelias baigiamasias pastabas. Aš taip pat norėčiau paklausti jūsų, kaip ponas Baroso uh, ketina reaguoti į jūsų parengtą pranešimą ir ar jums žinoma, kada jis e, ketina pateikti savo pastabas. Dėkoju, aš pradėsiu nuo paskutinio klausimo, kurį uždavė ir komiteto pirmininkas, ir ponas Grek. Tai yra, ką komisija gali padaryti. Na, jūs turėtumėte šį klausimą pateikti komisijai ir aš niekiek nebejoju, kad jūs taip ir padarysite. Uh, Tačiau man atrodo, kad visiškai nesitiktinai e, komisijos pirmininkas ponas Baroso paskelbė apie savo iniciatyvą būtent tuo met, kai aš paskelbėjau apie savo pranešimą. Ir aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad aš esu labai dėkingas komisijos tarnyboms už tai, kad jos e, su manimi bendradarbiavo bei pasidalino visais savo ištekliais. Ir taip pat e, aš dėkoju komisijos pirmininkui už labai išsame ir įkvepiančią diskusiją, kurie vyko šį rytą. Dabar aš lauksiu kvietimo į komisijos posėdį, kuriame bus svarstomas šis pranešimas su komisijos nariais. Aš dėja, ponia pirmininkė, dabar negalėčiau jums pasakyti, kada ir ką ketina daryti komisija, reaguodama į šį pranešimą, bet niekiek nebejoju, kad komisija įvertins, kad šis pranešimas yra svarbus ir nedels. Na, šiame kontekste ir Europos parlamentas e, gali e, paskatinti kitas dvi institucijas imtis priemonių. Nes e, apie Europos parlamento vaidmenį aš nekartą kalbėjau su komisijos atstovais. Atsiprašydamas už tai, kad šis pranešimas kur kas yra parinktas tik viena kalba. Galiu tik tai jums pranešti, kad komisijos tinklalapyje jūs galite rasti šį pranešimą vokiečių, prancūzų ir italų kalbomis. Ir niekiek nebejoju, kad netrukus jis bus išverstas visas kitas kalbas. Ir aš suprantu, kad dėl to, kad šis pranešimas e, jums buvo išdalintas tik tai angliškai, mes negalime išsamei jo svarstyti. Ir nemanau, kad reikėtų dabar skubinti jo svarstymą. Tiesiog norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pastabas ir Jūsų paramą. Aš suprantu, kad e, Jūs dar e, skaitysite šį pranešimą Ir tai, kad jūs išsakėte savo norą išsameu su, su juo susipažinti, mane padrasina. Dabar norėčiau išsakyti kelias pastabas. Pone Gebart, be abejo, aš kalbu apie didesnę konkurenciją bei geresnį teisės aktų, aktų gyvendinimą. Nebejoju, kad mums reikia abiejų šių dalykų. Aš nemanau, kad e, vidaus rinkai bus naudinga, jei konkurencija sumažės, e, o e, ir nebus griežtai prižiūrima, kad yra laikomasi teisės aktų. Pažvelkite į pavadinimą Šio pranešimo pavadinimas yra vidaus rinkos, bendros rinkos strategija. Tačiau žemiau jūs galite pamatyti, kad e, tikrasis pavadinimas yra ilgesnės ir toliau kalbame apie tai, kad tai yra bendros rinkos strategija tarnaujant Europos ekonomikai bei visuomeniai. 25 puslapyje yra išdėstyti, mano galva, labai svarbus dalykai. Aš kalbu apie B.1 punktą 25 puslapyje. Šiame punkte kalbama apie tai, kad būtina skatinti naują, naujos kartos požiūrį. Taigi, aš nemanau, kad reikia mažinti konkurenciją. Tačiau jei mes ją be galo skatinsime neribotai, tai bus naudinga tik tai stambioms korporacijoms. 25 puslapyje taip pat yra kalbama ne vien apie tuos, kas nori patekti į rinką e, lūkesčius, bet ir apie vartotojų bei piliečių lūkesčius. Ir jūs taip pat pamatysite, kad socialiniam matmeniu pranešime skiriama labai daug dėmesio, ypač bendro intereso paslaugoms. Mes manome, kad tai yra labai simboliška. Nes jei pažvelgsite 37 punktą, tai yra ta punktą, kuriame prasideda antrasis skyrius, kuris vadinasi, kuriant uh, stipresnę vidaus rinką. Atsiprašau, 38 puslapyje pamatysite, kad vienas iš šios skyriaus punktų yra skirtas būtent tam, kaip vidaus rinka gali būti naudinga piliečiams, vartotojams bei smulkiam ir vidutiniam verslui. Taigi socialiniam atmeniu skiriama daug dėmesio ir taip pat man nemažai kalbama apie tai, kad turime suteikti daugiau galių mūsų vartotojams. Dėkuoju, kad ponas, ponia Turnen paminėjo, kad pranešime kalbama ir apie aplinkosaugą. Aš galiu jums tik tai parekomenduoti išsame perskaityti e, antrojo skyriaus ketvirtąją dalį, kuriame kalbama apie bendrąją rinką ir žalę ekonomiką. kreipiausi į Europos profsąjungų konfederacijos, konfederaciją bei verslininkų asociacijų atstovus ir pakviečiau juos į bendras konsultacijas. Ponui Buzoj galėčiau pasakyti, kad jūs taip pat galėtumėt pastebėti, kad aš kalbu apie tai, kad mums reikėtų daugiau reglamentų ir mažiau direktyvų. Pone Švab, jūs tik tai palaikėte praneš, šį pranešimą, neuždavėte jokių klausimų. Ir aš galiu Jums tik tai pritarti, kad socialinė rinkos ekonomika turėtų būti mūsų ekonomikos pagrindas. Tam pritarė visos valstybės narės ir tai yra akivaizdu iš Lisabono sutarties. Ir tai yra dalykas, kuris man labai rūpi, kuris man yra labai svarbus. Ponas, ponas Kožušnik. Kur, Ir ponė Turner ir ponas De Jong kalbėjo ir apie mokesčius. Aš nesigilinsiu dabar į mokesčių klausimus. Ir jums tikriausiai įdomu bus perskaityti atitinkamas šio pranešimo dalis, kuriuose kalbama apie mokesčius. Ponui De Jong galėčiau pasakyti, kad jūs tikriausiai prisiminate iš mūsų dvišalių konsultacijų, kad Nei aš, nei jūs nenorime, kad būtų manoma, kad bendra rinka yra nenaudinga, pakenks pagrindiniams dirbančiųjų teisėms. Būtent todėl daug dėmesio skiriau komandiruotėms darbuotojams ir kitiems su darbuotojais susijusiems klausimams. Pone Pirinkė, atsiprašau, kad dėl laikos tokos negaliu dabar gilintis į kitus šio dokumento aspektus. Tikiuosi, kad visi, kas norėjo išsakyti savo pastabas, taip ir padarė. Ir tiesiog norėčiau Jums pranešti, kad aš visuomet su malonumu sureaguosiu į visus Jūsų pasiūlymus ir pastabas. Ir dėkuoju Jums už palaikymą. Uh, well, thank you uh, very much, first of all, for offering to Ačiū, ačiū visų pirma už tai, kad pasisiūlėte atvykti pas mus pristatyti pranešimu. Na, uh, Vadovaujamasi savo pirminiu įspūdžiu ir pritariu ponui Grehu, galėčiau pasakyti, kad jūsų darbas labai kokybiškas, labai išvalgus, pirmininkas galima sakyti, skiriams neįmanoma atlikti darbą. Jūs kalbėjote labai aiškiai, vaizdas, kurį nu-, nupiešėte, yra labai ryšlus, nors nu, visuomet galbūt sutiksime. Su Ir e, tai, kaip jūs mastote, labai atitinka tai, kaip masto šitas komitetas. Ir iš tiesų e, bendroji rinka tai yra esminė e, strategija Europos šerdis. Ir tam, aišku, reikia politinio palaikymo. Ir E, jau dabar mes bandysime įgyvendinti vieną jūsų rekomendaciją, kviesime nacionalinius parlamentarus kalbėti apie e, bendrosios rinkos e, kūrimą. Tai dabar galime užverti galbūt vieną skyrių, o dabar norėčiau pas, paprašyti jūsų pasirašyti vieną pranešimo egzempliorių, kurio data gegužės 9 diena mūsų archyvams. Mes paliksime tai ateities kartos komiteto ar archyve Ir e, jei čia yra fotografo, norėčiau paprašyti e, mus nufotografuoti tuo metu, kai, kai teiksiu, e, kai bus teikiama, teikiamas šis pranešimo egzempliorius. Štai čia laikau rankose pranešimą, jis bus E, paskelbtas komiteto tinklalapyje ir bus e, nurodytas adresas, kuriuo bus galima siūsti atsiliepimus e, gerbiamą Mario Monte. Darome trumpą pertraukėlę, kol ponas Monti pasirašys pranešimo egzempliorių, o po to tęsime darbą pagal darbo atvarkę. Okay, ladies and gentlemen, I'd like now if we may to. Um... Gerai, ponios ir ponai, norėčiau tęsti mūsų posėdį, nes mes turim dar svarstyti tris pranešimus bei kitus klausimus. Tiesiog norėčiau Jums priminti, kas vyks šiandien, kas vyks toliau. Komisijos narys ponas Šemeta atvyks pas mus 17, 17 val. 15 min. ir pristatys mums jam patikėtus e, klausimus ir kalbės apie struktūrinį dialogą e, rengiant e, komisijos darbo programą 2010-2011 metams. Po to mes svarstysime pono Kožušnio pranešimų, kurio negalėsime skirti daug laiko ir po to ponios Sulį pranešimą, kuriame kalbama apie verslo registrų sąveiką. Ir mes turėsime aptarti šio pranešimo rengimo grafiką. Nes jeigu teisės komitetas laikysis jau dabar nustatyto grafiko, tuomet šiandien, mes turėsime, šiandien bus vienintelė galimybė mums aptarti šį pranešimą. Toliau mes kalbėsime apie nuomonės dėl valstybių narių kontrolės, kaip komisija vykdo gyvenimo įgaliojimus. Be to, vėliau panašiu metu norėtų, kad būtų surinktas e, slaptas posėdis, nes jis norės aptarti kai kurios svarbius klausimus už uždarų durų. Yra dar keli dalykai. Man atrodo, kad aš turėčiau formaliai paprašyti, kad jūs patvirtintumėt darbo atvarkės projektą. Jį tvirtiname, gerai. Antra, norėčiau Jums pranešti apie tai, kad aš išplatinau ir Jūs turėjote gauti pirmininkų suėgos parengtą dokumentą dėl strategijos Europa 2020. Louis Grek pranešimas buvo pridėtas prie pirmingos suvaigos parengto dokumento mūsų komiteto siūlymų. Ir taip pat tek, e, dokumento tekste yra pristatoma šio pranešimo santrauka. Ir dabar šio pranešimo pagrindu bus rengiama rezoliucija, kurią mes svarstysime kitą savaitę plenarinėme posėdėje. Aš taip pat norėčiau, kad jūs patvirtintumėte balandžio 27-28 dienos protokolą ir aš norėčiau paprašyti, kad tų, kas nori, kad protokolas būtų papildytas, pranešti mums iki, apie tai iki posėdžio pabaigos. O dabar aš norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui dėl Europos standartizacijos ateities pranešimo. Aš tiesiog norėčiau, kad jūs pristatytumėt šį dokumentą, paminėtumėt jo rengimo grafiką ir po to mūsų šešėliniai pranešėjai galėtų išsakyti savo pastabas. Deja, mes neturime šiandien daug laiko, negalim skirti daug, daugiau laiko šiam pranešimui. Jis turėtų būti parinktas iki balandžio 23 dienos, taigi mes laiko dar turėsime, kit, galėsime jį šiek tiek vėliau užsime svarstyti. Taigi, ponui Kožuš, sutikiu žodį. Ačiū, pirmininkė. Man turėjo būti skirtos 25 minutės, dabar liko tik tai viena minutė, sutikras, kad tai verta buvo padaryti. Uh, Esu parengęs dokumentą, jums leidus išsiųsiu kolegoms. Ir trumpai norėčiau tik tai pakartoti um, datas, kurias minėjo pirmininkas. Birželio 23 dieną bus surinktas uh, klausimas. Uh, pakeitimai turėtų būti patvirtinti iki Liepos 15. Uh, Imko pirmą kartą balsuos rugsėjo pradžioje ir e, plenarinėje sesijoje bus balsuojama per antrą rugsėjo arba pirmąją e, spalio e, sesiją. Norėčiau pasakyti tik tai vieną dalyką. Sustikau su labai daug organizacijų, sustikau su nacionalinėms standartizacijos institucijomis, Londone, Berlyne, buvau susitikęs su uh, E, atstovais iš Italijos, Čekijos, netgi kalbėjusi su e, Argentinos standartizacijos instituto e, vadovu. Iš tiesų, tai yra tema, kuri priklauso mūsų komiteto kompetencijai. Tai yra labai svarbu Europos inovacijų konkurencingumo ateičiai, tad tokia būtų mano žanginė kalba. O Rytoj kolegoms e, savo pasisakymą išsiųsiu elektroniniu e, paštu ir esu pasirengęs jums kalbėti. Ačiū. Ar norėtų kalbėti šešėliniai pranešėjai? Būtų tik tai trumpos pastabos atsižvelgiant į, į tai, kad išsamesnės diskusijos vyks vėliau. Panekomė. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Manau, jog Ženevos misija labai naudinga standartizacijai, kaip pranešėjas minėjo, tai e, yra e, tam tikra pas, paskata, postumis, tai siejasi su Mario Monte pranešimu, su bendrai rinka. Uh, Todėl siūlyčiau po Ženevos renkti darbinius posėdžius, kad kalb... galėtumėm aptarti standartizacijos ateitį ir manau, kad ir Parma dar Mallorca, sutikime, apie tai bus kalbama. Dėkuoju, kolega Mitriulėpa negalėjo atvykti šiandieną, nes dalyvauja svarbiame susitikime Helsinkė, todėl jis manęs paprašė šiandien jo vardu pasakyti, jog jo manimu e, pranešimas atiteko į geras rankas. Ir tai bus labai svarbu galvojant apie birželio mėnesį surinktus klausimus. Na ir po tų klausimų galėsime konkretų plačiau diskutuoti, kas yra svarbus ir kokią kryptimį reikėtų eikti. Lygiai taip pat bus labai svarbu, kad kai kalbam apie standartizaciją, kad nebūtų užkirstas kelias naujovėms, inovacijoms, taigi tai bus jo prioritetai. Dėkoju. Buzoj. Thank you. Ponas Buzoj. Iš tiesų, standartizacija duoda naudos ekonomikai. Mūsų supratimu tai centrinis elementas, kuriant Europos bendrąją rinką. Ir tai sustiprino Europos konkurencinę e, poziciją. mes turėtumėm remti tarptautinę standartizaciją, ne tik europinę, kai tai yra manoma. E, kaip Europos politikos kuriejai turėtumėm nepamiršti, kad e, tuomet, kai reikia e, europinio standarto, reikėtų pagalvoti apie tai, kaip ateityje tai, e, tai tas standartas galėtų prisidėti prie tarptautinės standartizacijos. Atsiprašau, pane Vaniu, prašto žodžio. Gal galėtumėt pakartoti terminus pakeitimams. Liepos 15 vidudienis norėčiau priminti, jog birželio 23 dieną vyks e, vieši e, klausimai, koordinatoriai dėl to susitarė, programa parengta, pusdienis numatytas ir jeigu neklystu, norėčiau pasveikinti Peterą Tum atvykusi čia kartu su savo kolegomis. Jie yra e, svarbiausi asmenys, rengiant pasiūlymą, ar norėtumėt ką nors pridurti, neturime daug laiko, bet labai gerai, kad e, esate čia. E, žinau, kad glaudžiai dirbate su pranešėjų šiuo klausimu. Ačiū pirmininkė, norėjau tik tai pasakyti, kad e, klausimai ir šis pranešimas savo iniciatyva labai laiku tai yra daroma. Mes esame patys pasirengę peržiūrėti standartizaciją, standartizaciją komisijos standartizacijos politiką tą darbą um, vykdysime iki uh, gegužės 24-25, po tos uh, pas mus tas procesas ilgesnis yra numatytas, uh, poveikio vertinimas atliekamas ir taip toliau. Ir iš tiesų viskas labai daroma laiku, nes turinį galėsime aptarti klausimo metu. Ačiū. Ačiū už nemažą atliekamą parengiamąjį darbą ir po poros e, savaičių, tarpinė, tiksliau mūsų oficiali delegacija vyks į Šveicariją ir e, to vizito metu galėsime daug aptarti. Ačiū visiems, ar turėtume dar ką pridurti, e, žodis pranešėjai. Kadangi laiko nėra, tai turbūt daugiau nebereikia apie tai kalbėti. Manau, kad po poros trijų mėnesių turėsime tam daugiau laiko. Ačiū. Tuomet dabar pereiname prie ponios Sulin e, nuomonės, verslo registrų sąsajos anglų, prancūzų ir vokiečių kalba dabar parengta nuomonė yra. E, kitomis kalbomis e, nuomonė bus parengta iki rytojaus popietės. Girdėjome, kad Teisės reikalų komitetas norėtų patvirtinti šitą nuomonę birželio 23 dieną, o, o tai reiškia, kad mes tai turėtumėm padaryti birželio 2-3 dieną, tai mūsų kitas posėdis, o tai reiškia, kad e, pakeitimus reikėtų priimti iki e, trečiadienio šią savaitę. E, laiko labai nedaug yra, sekretariatas siūlo bandyti pasidėrėti su Teisės reikalų komitetu, galbūt jie sutiktų atidėti atidėti porai savaičių tvirtinimo e, procesą, kad mes galėtumėm tai padaryti, bent jau kol kas turime laikytis tokio tvarkaraščio. Galbūt ponia Sulė pirmą galėtų pristatyti savo nuomonę, o po to išklausysime šešėlinių pranešėjų žodis poniai Sulė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau priminti konsultacijų tikslus. Na taip, reikia užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos apie įmonės, taip pat užtikrinti ir geresnį tarp valstybinių sandrų saugumą Europos Sąjungoje. Yra trys pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Taigi, pirmiausia, man rodos, kad uh, reikėtų atkreipti dėmesį į veiksmingą bendradarbiavimą tarp verslo registrų. Tai yra labai svarbu ne tik galvant apie vidaus rinką, tačiau taip pat bandant sumažinti ir kaštus toms įmonėms, kurios dirba ES tarp valstybinių lygių. Na, čia yra įvairių iniciatyvų, pavyzdžiui, EME e arba E-teisingumas. Na ir šios iniciatyvos prisideda prie dabartinio teisinio pagrindo gerinimas ir taip pat prisideda prie bendradarbiavimo užtikrinimo bei stiprinimo pasikeimo rinką. Labai svarbu atkreipti dėmesį ir į duomenų kokybę. Uh, Na taip, informacija turi būti teikiama visomis valsty, oficialiomis kalbomis ir reikalasant visomis ES oficialiomis kalbomis arba bent jau komisijos darbo kalbomis tai yra prancūzų, vokiečių ir anglų. Taip pat reikia at atnaujinti duomenis ir kontroliuoti jų teisingumą, nes kuo teisingesni ir labiau kontroliuojami duomenis, tuo jie naudos didesnės duos vidaus rinkos. Tai Taip pat turėtų būti aišku, į ką reikėtų kreiptis su prašymais teikti informaciją. Galbūt vieno langelio principas būtų viena iš galimybių, um, kuris leistų sutrumpinti prašymų patenkinimo laiką. Taip pat, um, man, manimu, reikėtų privalomo teisės aktų, kuris užtikrintų bendradarbiamą tarp registrų semestru ir tokiu būdu bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir naudojimasis bendrų registrų e, būtų pagristas abipusio pasitikėjimo ir bendradarbiavimo. Taigi visam tam aš labai pritariu. Uh, Dėkoju, poniai e, Suly. Na, jūs išsakėte savo nuomonę labai svarbių aspektų, turime šešėlinius pranešius ponas Kampas, ponas Kreutzmanas, ponas Dion, ponia Gulas. Jūs atstovate gvaliesiams. Taigi, galbūt pasidalintumėte trumpomis pastabomis, o po to mes galėtume aptarti tvarkaraštį. Ir ponas Šmitsaberis, jeigu teisingai ištariau jūsų pavardę, e, jūs esate kompetitingas komisijos atsmuo, taip pat norėsite pasisakyti. Uh, Taigi, ponas Harbor, dėkoju. Atsiprašau, ponas Korera, dėkoju pranešti nuomonės autoriai už jų užsakytas pastabas. Na ir tikrai vadovaujate sveiką nuovoką ir turite konkrečių pasiūlymų, kurie leistų pagerinti bendros rinkos funkcionavimą. Na, Aš vis dėlto turėčiau pasiūlymų, kurie leistų tobulinti šį dokumentą, pagerinti jo kokybę. Mano manimo labai svarbu uh, suvokti, kad svarbus ne tik tais uh, prekių ir uh, kainų skaidrumas, tai yra rinkos esmės skaidrumas, taip pat turi būti užtikrintas ir gamintojo pasiūlos skaidrumas. Tai yra tam, kad žinotume ne tik tais, kas siūloma rinkoje, bet e, taip pat turėtume informacijos apie tuos rinkos veikėjus, kurie veikia rinkoje. Ir tai tikrai padidintų ir vartotojų žinias, nes tai yra labai svarbu, galvant apie vartotojų teisės. Kiekvienas vartotojas turi teisę žinoti, kokie ūkio subjektai rinkoje siūlo prekes ar paslaugas. Na ir kai galvojame apie gamintojų asociacijų teisės, teisės e, persikelti į kitas valstybės narės, e, siūlyti savo paslaugas, tai galvojant apie visą tai, turime žinoti, kad ir vartotojai turi teisę būti informuoti. Na taip, Norėčiau atkreipti dėmesį, kad vis dėlto egzistuoja ir rizikų susijusių su pasiūlymais išdėstymis šiame nuomonė. Pavyzdžiui, rizika, kad išauks kaštai. Tačiau kita vertus, aš manau, kad iš šio pranešimo galima daug ko pasimokyti, kaip išvengti papildomų kaštų. Na vėlgi, e, jūs kalbėjote apie konkrečias datas, ponė pirmininkė, gegužės 13. -oji iki kada galima teikti pakeitimus. Tai yra trečiadienis 12 diena. Bet, taigi štai tokios datos, bet gal panesulis dar tai pakomentuos. Na, sutinkame su tais dalykais, kuriuos išdėstė panesulis. Bet, aišku, turite teisę įsakyti ir savo nuomonę, ponas Krotmanas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na ir verslo registrus, verslo registras Europos Sąjunga, tačiau paaiškėjo, kad ne visos įmonės registruotas tame registre, tai aišku yra silpnoji vieta. Mes norime skatinti vidaus rinkos gilinimą ir matome, kad vis dėlto egzistuoja spragų. Taigi turime savęs paklausti, ar verta ir prasminga reisti naujus reglamentus, teisės aktus, jeigu po to niekas nesrūpina jų įgyvendinimu. Jeigu mes įpareigosime valstybės narės dalyvauti verslo registruose, tai, tai tas reikalavimas turėtų būti įgyvendintas. Na, labai svarbu, kad informacijos būtų teikiamas ir ta informacija būtų aktuali, aktualizuota, atnaujinta ir pateikiama atitinkamomis kalbomis. Būtent šių dalykų turime reikalauti. Tai yra, kad būtų pirmiausia verslo registrų sistema, B, kad jis būtų naudojimas ir trečia, kad tie registrai būtų patikimi. Tai yra, kad informacija būtų aktuali, nes kitaip. Uh, niekas nesidaus šią vidaus rinkos platformą, jeigu nebus garantijų, kad e, šios platformos e, informacija bus aktuali, nes tuomet toks registras bus neprasmingas, nes bus naudojamas tik nacionaliniais registrais ir nebus pasiektas tikslas, tai yra skaidrumas, o taip pat ir galimybė įmonėms, ypač smulkioms ir vidinėms įmonėms, sukurti privalumų. Na, reikia administratinių susitarimų dėl bendradarbiavimo ir atitinkamų nuostatų, taip pat reikia užtikrinti komunikavimą tarp nacionalinių uh, verslo registrų kai kalba eina apie tarp valstybinius sandorius. Taigi reikėtų sukurti tam tikrus projektus, kurie būtų skūrimi specialiai e, atsižvelgiant į smulkių ir vidinių įmonių reikmes. Taip pat reikia automatinės informavimo sistemos, tarp registrų jų užsienio dukterinių registrų. Tai svarbus dalykai, kurių reikia nepamiršti. Štai tokie pasiūlymai iš mano manimus, iš mano pusės, o šiaip, man rodos, visi plačiai sutarėme dėl to, ką būtina padaryti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Rūlė. Norėčiau papildyti tokių dalykų, mano manimu, labai svarbu pabrėžti, jog reikia sukurti vieną langelį, vieną langelį informacijai gauti, tačiau tenko konstatuoti, kad net ir valstybėse narėse nebūtinai tai buvo pasiekta. Jeigu pažvelgsime į paslaugų direktyvą, tai tenka konstatuoti, kad e, valstybės narės labai skirtingai įdėgi šį vieno langelio principą. Ir bijau, kad ir kitose srityse bus panašiai, todėl labai svarbu, kad ir sėki priminama apie šį principą, nes tik tokiu būdu ilgai negalima bus sumažinti biurokratiją. Štai į, į tai norėjau dabar atkreipti dėmesį. Tai yra, kad net ir visose, net ir pačiose valstybės narėse kol kas neįdėktas vieno langelio principas, per kurį galima būtų gauti informaciją. Dėkuoju, ponė, ponas Dion. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Na, iš vienos pusės labai sutinku su pranešėjos parengtu dokumentu. Kita vertus pasirgendu nuorodų į duomenų kokybę. Na, buvo kalbama apie duomenų atnaujinimą, aktualizavimą, tačiau man kyla klausimas, kaip galima bus patikrinti, kad iš tikrųjų pakankamai bus tų duomenų uh, kad nepasakyta, kokie reikalavimai bus keliami šiems duomenims. Aš manau, kad pranešime ar nuomonė reikėtų kelti šį klausimą. Ačiū. Right. Well, um, uh, just, uh, uh sorry, Turiu pasitikslinti. Ponės Šmitke, ar norėtumėte trumpai pasisakyti dėl jums trupimo dalykų, o po to suteiksiu žodį pranešė ir jį patikslins datas. Dėkuoju, panė Pirinkė, kadangi laiko stinga, e, tiesiog trumpai padėkosiu už tai, kad šis svarbus komitetas taip pateigiamai žvelgia į šį projektą, kuris leis e, įgyvendinti padės įgyvendinti bendrai rinkai ir užtikrins skaidrumą. Na, jeigu turite klausimą, mielai jas atsakysime ir džiaugiamės būsimų konstruktyvių bendradarbiavimų. Dėkoju. Pone Sūly pranešėja. Ar jūs sutinkate su pasiūlytais tvarkaraščiais? Tai yra, kad e, gegužės 12 diena bus e, galtinė data, o po to e, dar bus svarstama <clears throat> gegužės 23 diena, o po to balsavimas brželis. Na taip, laikotarpiai yra labai trumpi bet turime tikrai bandyti sustarkyti tar, per tą trumpą laiką ir sutinku su tvarkaraščiu. Na, pritariu tam, kas buvo pasakyta apie duomenų skaidrumą, patikimumą ir jų aktualumą. Taigi mes tikrai tikimės, kad tie kaupiami duomenys bus aukštos kokybės ir kad tai bus aiškiai išsakyta nuomonė. Lygiai taip pat, kad reikės bendro langelio principo, kuris padėtų naudojimas duomenimis ir kad tai bus įdėkta praktikoje. Dėkoju ir dėkoju Jums už tai, kad parengėt šį dokumentą, Jūsų pirmąjį dokumentą mūsų komitete. O dabar siūlyčiau perėti prie paskutinio mūsų teisėkuros darbo tvarkės klausimo. Komisijos narys panašiu metu jau atvyko, tačiau jis sutiko su tuo, kad mes pirmiausia svarstytume pono Louis Grek parengtą nuomonę apie valstybių narių kontrolę. Jis yra rengiamas Teisės reikalų komitetui, ponas Buzoj, ponas, ponė Rūlė ir ponas Kožušnik Mūsų šešėliniai pranešėjai tikriausiai norėtų pasisakyti. Ir pirmiausia, sutikiu žodį ponui Grekui. Dėkoju, pirmininkė. Šioje nuomonėje siekime išsiaiškinti, kaip Europos parlamentas gali vykdyti savo galės, užtikrinant, kad komisija tinkamai funkcionuoja. <laughs> Okay. Okay, Chairman, legis... Taigi, ponė pirmininkė, šis, te, e, šis dokumentas skirt, apie teisės aktą yra skirtas tam, kad parlamentas galėtų išsiaiškinti, kaip komisija vykdo ją patikėtus įgaliojimus, įsižiūrint į atitinkamos sutarties straipsnius. Europos parlamentui turi būti garantuota priežiūros teisė. Tai reiškia, kad e, gyvendinamas šią teisę, Europos parlamentas turi patikrinti, ar Europos komisija neviršė savo e, įgaliojimų, siūlydama, e, teikdama savo pasiūlymus. Lisabonos sutartyje yra nurodyta, kad parlamentas ir, e, ir vadovų taryba yra institucijos, kurios kartu prižiūri komisijos vykdomuosius įgaliojimus. Ir mes turime siekti, kad e, parlamento teisė, e, teisė, teisė būtų tinkamai užtikrinta. Europos parlamentas ir taryba turėtų turėti vienodus e, įgaliojimus įgyvendinant šią priežiūrą. Europos parlamentas kartu su taryba rengia teisės aktus ir todėl labai svarbu yra, kad Europos parlamentas tinkamai įgyvendintų savo priežiūros teisę. Todėl Europos e, parlamento nariams turėtų būti leisti lankytis komitologijos e, posėdžiuose taryba ir Europos parlamentas turėtų glaudžiau bendradarbiauti. Be to, Europos parlamentas turėtų laiku iš anksto gauti visų posėdžių darbo tvarkės bei e, dokumentų, kurie bus tvirtinami posėdėje sąrašą. Pirmininkas dėkoju. Pone Grek, pone Garacija Konstancija Bild. Koracija Bild. Dėkuoju pirminkė, dėja mano kolega negalėjo atvykti. Ir jo vardu aš norėčiau pasakyti, kad pono Grek parengtas pranešimas atspindi mūsų poziciją, kadangi šiame dokumente siekiama įtvirtinti Europos parlamento galės įsigytas po įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Dėkuoju Jums už tai, kad taip glaustai pasisakėt. Panas Buzoj. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją, pritariu pono Greko požiūriui ir tikrai manau jau reikėtų e, sukurti vienodas sąlygas Europos parlamentui kaip e, bendrai kūrenčiai teisės aktus institucijai ir kaip tik tai pritariu todėl, kad Europos parlamentas turėtų būti visiškai informuotas apie tai, kas vyksta komitetuose reguliariai. Norėjau išsakyti tik tai vieną pastebėjimą, o, o kitus pastebėjimus pateiksiu pono Greko raštu. Mano pastebėjimas yra e, susijęs su dėl 6 straipsnio, e, su 6 straipsnio įtraukimu. Aš manau, kad e, įgyvendinimo, jeigu priemonės netitiktų tai, ką mano komitetas e, reikėtų laikytis 5 straipsnio trečios dalies, kadangi tai yra skubios priemonės, siekiant e, išvengti rinkos sutrikdymų, siekiant e, apsaugoti ES interesus ir mes turėtumėm nustatyti laiko terminą, per kurį parlamentas arba taryba galėtų pasipriešinti tokiam priemonėm. Labai trumpai, aišku, galima kalbėti apie laikotarpius, tačiau kaip, būtų, kaip ten bebūtų, mano manimo, yra pasiūlymas geras, konkretus, stiprina parlamento e, galės, sutinkama, aišku, su įsigaliuosi Lisabono sutartimi. Ja. Ponas Kužušnik. Nieko nesakysiu, kas e, skirtusi nuo kitų kalbėtojų nuomonių. Uh, reformatorių konservatorių frakcijos vardu pritariu ponui Grekui, nes tai e, atitinka ir e, tai, ką mes norime matyti įvairiom institucijom vykdant bendradarbiavimą. Na, tuomet žodžius ponui Luje Grekui, jeigu jisai turėtų dar ką pridurti. Ne, norėčiau tik tai padėkoti visiems kalbėjusiems svarstysiu e, bet kokius e, pasiūlymus ar pakeitimus, kurie bus pateikti. Ačiū. Ką tik tai sakiau komisijos nariui, kad įgyvendinant e, muitinių reformos bus komitologinių aspektų, kuriuos mes turėsime svarstyti, tai mūsų laukia ateityje. Dar dėl rekomendacijų dėl ruonio direktyvos įgyvenimo aš parašiau raštą komisijos nariui dėl posėdžių darbo atvarkės ilgilbimo iš anksto. Tai turbūt turėtų būti daroma. Ponas Bužė, komisijos atstovas atsakingas, atsakingas už politiką, atsiprašau, žodžių nesuteikiau, galbūt norėtumėt ką pridurti. Ačiū. Nenorėčiau ištesti diskusijų, todėl kalbėsiu trumpai. Visi kalbėję parlamento nariai sakė, jog labai svarbu, kad parlamentas e, turėtų teisę tikrinti. Turime užtikrinti, kad nebūtų klaidingai suprantami komisijos norai, kai kalba eina apie informavimą. Matote iš komisijos pasiūlymo, kad informavimo taikymos rytis iš, iš, iš, išplečiama, mes neskirime e, bendro sprendimo ir nebendro sprendimo, mes norime atverti prieigą prie dokumentų. Norime tai daryti, kaip įmanoma, anksčiau. Norime, kad parlamentas e, gautų informaciją tuo pačiu metu, kaip ir e, komitologijos komitetų nariai. Bent prieš 14 dienų iki posėdžio datos. Dėl teisės tikrinti. Ir 6a straipsnio projekto uh, nuomonės projekte Europos komisijas mano, kad Lisabono sutartis e, suteikia vienodas sąlygas parlamentui ir tarybai. Tačiau kas e, būtų naujas 291 e, straipsnėje, tai kad tik valstybės narės yra atsakingos už komisijos galių stebėseną. Tai reiškia, kad uh, bendrateisė kūrininkai negali blokuoti įgyvendinimo taisyklės, e, gali už, užprotestuoti ją, ginčyti, gali, gali sakyti komisija, jog mano, kad įgyvendinimo priemonė netitinka pagrindinio teisės akto ar e, komisijai sutiktos įgaliu, e, vykdymo e, teisės, bet nei parlamentas, nei taryba negali blokuoti gyvenimo priemonės. Žinoma, tikrimo teisė yra, parlamentas ir taryba gauna visus atitinkamus dokumentus ir bet kuriuo metu gali pareikšti, jog nepritarė projektų gyvenimo priemonės, tačiau esmė yra ta, kad teisė tikrinti, negali stabdyti procedūros e, dėl to, kad tai reikštų kišimasi. Procedūros sustabdymas visam mėnesiui ir tūkstančiai sustabdomi ir tik, e, ir tik tai uh, vieną ar porą kartų per metus gauname iš parlamento rezoliuciją. Tai iš tiesų yra tam tikras netitikimas tarp realybės ir dėl teisių, taip kaip jos įgyvendinamos. Komisija mano, kad labai svarbu uh, tai aiškiai pasakyti bendra teisėkurinkėms aišku, e, teisė tikrinti e, turi būti visiškai gyvendinta, bet e, nesugadinant visko. Tai yra labai svarbu, nes Lisabono sutartis pakeitė padėtį, jis suteikė valstybėms narėms ir tik joms teisę vykdyti kontrolę Tai nereiškia, kad e, parlamentas ir taryba negali atkreipti komisijos dėmesio į problemas, kai jų yra, tačiau turėtumėm susikoncentruoti konkrečias problemas, o ne į bendrą e, teisę. kuri reikštų, kad atskiros įgyvenimo priemonės būtų blokuojamos. Dėkui. Um, Dėkuoju Jums už uh, Jūsų pasisakymą. Nebijoju, kad uh, Jūs glaudžiam redarbiavote su Teisės reikalų komitetu. Ir uh, be abejo, šis komitetas dalyvaus parlamentų gyvenant jam patikėtus galiojimus. Ir nebijoju, kad panas Grek aš toliau stebės, ar parlamentas tinkamai vykdo šį darbą. Ar tinkamai prižiūri komisijos vykdomuosius įgaliojimus. Lui, norėtum dar ką nors pasakyti, ne? Jūs lauksite komisijos atsakymų. Gerai. Gerai, tuomet rengimo grafikas toks pat kaip ir ponios Sūly pranešimas. Šis pranešimas Teisės reikalų komitete bus svarstomas balandžio 23 dieną. Tai reiškia, kad mūsų mūsų komiteto e, pakeitimus galime pateikti iki gegužės 12 dienos 12 valandos, e, o savo komitete mes šį dokumentą e, tvirtinsime birželio 3 dieną. Ir plenarnėme posėdės bus svarstamas rugsėjo mėnesį. O dabar man yra labai malonu pasveikinti pas mus atvykusi Pirmą kartą į mūsų komitetą po klausimų komisijos narį pona Šimeta. Pona Šimeta, kaip jums yra žinoma, atsakingas yra už daugybė labai svarbių klausimų susijusių su mokesčiais bei muitais. Ir muitų reikalai yra mūsų komiteto kompetencijoje. Ir mums bus labai įdomu svarstytis su komisijos narių komisijos iniciatyvas šioje srityje. Mūsų o, diskusija bus iš dviejų dalių. Pirma, iki šeštos valandos e, posėdės bus atviras, viešas, o po to o, komisijos narys norėtų su mumis už uždarų durų aptarti kelis klausimus, dėl kurių šiuo metu yra deramasi komisijoje. Uh, Taigi, man yra labai malonu pasveikinti pas mus atvykusi komisijos narį ir suteiksiu Jums žodį, kad Jūs galėtumėt pristatyti mums savo programą, o po to galės pasisakyti frakcijų atstovai bei kiti komisijų, komiteto nariai. Taigi, prašau, ponė. Uh, thank you very much. Uh, good afternoon. Dėkuoju. Labą dieną. Aš žinau, kad šiandien Jūsų komitete vyko Labai įdomi diskusija su profesoriumi Mario Monti ir jūs kalbėjote apie vidaus rinkos strategiją. Ir aš žinau, kad mokesčiai, tai yra man priskirtas rytis, labai rūpi jūsų komitetui, tačiau šiandien mes daugiau dėmesio skirsime muitams kurie taip pat yra mano kompetencijoje. Man beje, vėl labai sunku paskalbėti po to, kai kalbėjo Mario Monte, bet aš vis tiek pasistengsiu. Praeitą kartą, kai lankiausi jūsų komitete, aš pastebėjau, kad jums labai rūpia mūtų klausimai. Ir šiandien aš atvykau pas jūs tam, kad pasidalinčiau savo viziją, tam, kad mes galėtume kartu siekti uh, tai, kas mano galva yra mūsų bendra darbo tvarkė. Aš nekiek nebėjau, kad mūtų sąjunga yra būtina vidaus rinkos e, sąlyga. Todėl būtina šalinti nepateisinamas teisėtos priekybos kliūtis, tam, kad vidaus rinka ir toliau kurtų gerovę, augimą ir darbo vietas ES. Mūtų politika e, paprastai yra skiriama tam, kad būtų tinkamai gyvendinama prekybos politika bei surinkama daugiau e, pajamų iš mokesčių. Šiandien mokesčių muitų paslaugos e, yra labai įvairios. Tačiau dėl pagrindinių mūtų sąjungos tikslų tikiuomis sutarsime. Mūsų pagrindinis tikslas yra apsaugoti mūsų piliečius. Mes norėtume, kad uh, muitinės dirbtų tam, kad vartotojai bei verslininkai galėtų prekiauti su trečiomis šalimis, kad tai galėtų daryti saugiai E, taip, kaip prekiavime yra su valstybėmis narėmis. Mūtinės e, paslaugos e, yra labai naudingos tam, kad galima būtų laiku užkisti kelią nelegali, nelegalioms prekiams, narkotiko, narkotikams, sprokštamosioms medžiagoms, o taip pat brandoliniam, biologiniam ir cheminiam ginklui. Saugant piliečių interesus, mes bendradarbiavome su kitomis tarnybomis. Uh, siekdami užtikrinti e, prekių saugą, užkirsti kelią epidemijoms bei apsaugoti tiekimo grandį. Mūtinės paslaugos taip pat e, prisideda prie kovos su piratavimu bei, e, bei prekių klastojimu. Nepamirškime ir kovos su pinigų plovimu. Jūsų komitetas labai svariai prisidėjo prie naujų iniciatyvų, užtikrinant. saugant intelektinės nusavybės teisės. Ir pasiūlytas uh, kovos su prekių padirbinėjimu priekybos susitarimas yra labai svarbus dalykas. Aš labai džiaugiuosi, kad per pastarąjį raundą buvo pasiekta nemažai pažangos. Ir tai be abejo apsaugos mūsų piliečius. Mes e, taip pat bendradarbiavome su labai svarbiais partneriais, tai pirmiausia su JAV ir Kinija, užtikrindami e, intelektinės nusavybės teisės. Praeitais metais mes sugebėjome pasiekti nemažai pažangos e, dėrybose su Kinija, ypač keitimosi informacija srityje bei mūtinių bendradarbiavimo oro uostuose ir jūrų uostuose. Kaip yra nurodyta komisijos darbo programoje, komisijos tarnybos šiuo metu rengia e, pasiūlymus, kuriais siekiama yra pakeisti tarybos reglamentą dėl e, muitinės darbo saugant intelektinės nusavybės teisės. Šiuose pakeitimuose e, bus nurodyta, kaip muitinės galės galės sulaikyti e, e, tas prekes, kurios yra, kaip manoma, e, yra suklastotos ir apsaugant prekės ženklus ir autorių teisės. Be to, šiuo metu vyksta viešos diskusijos, kurios tęsiasi iki gegužės 26 dienos. mes jau sužinojame, kad būtinai e, bus e, skirti daugiau dėmesio tran, e, tranzitų gabenamoms prekiams bei prekiams, yra, kuriamis yra prekiavama internetu. Be abejo, mūsų prioritetas yra Europos vartotojų sauga ir sveikata. Ir taip pat norime užtikrinti galimybės prekiauti saugiais vaistais besivystančiose šalise. Toliau mes e, rengsime e, poveikio įvertinimą tam, kad e, vasarą parengtume atitinkamą pasiūlymą. Europos parlamentas rengs kartu su mumis šį pasiūlymą. Ir mes tikime bendradarbiauti šių klausimų su jūsų komitetu. Galvodamas apie ateitį, aš nebejoju, kad galima geriau, efektyviau ir e, nusekliau saugoti piliečių interesus. Taip mes ir elgsimės, galvodami apie tai, kokį vaidmenį ateityje galėtų suvaidinti mūtinė. Ateities mūtinės iniciatyva yra skirta tam, kad mes galėtume įvertinti mūtinės sąjungos veiklą bei valstybių narių poreikius mokymo uh, išteklių formavimo bei įrangos sritise. Kitais metais e, komisija parengs pranešimą, kuris bus pateiktas Europos parlamentui bei tarybai. Ir šiame pranešime bus kalbama apie tai, kaip reikėtų keisti mūtų sąjungą, saugant piliečių interesus bei e, skatinant e, ir padedant verslui Europos sąjungoje. Dabar norėčiau perėti prie antrojo mūsų tikslo. Tai yra prie teisėtos priekybos skatinimo. Aš norėčiau, kad ir toliau būtų tinkamai gyvendinami jau dabar vykdomi projektai, tačiau kartu, kad manau, labai svarbu yra teikti ir naujas iniciatyvas, kai atsiveria naujos galimybės. Vid, e, priekybos vidaus matmuo yra jūsų komiteto kompetencijoje. Ir aš nebejoju, kad reikia e, modernizuoti mūtinių kodeksą tam, kad naujasis kodeksas, e, kad tie pakeitimai įsigaliotų iki 2013 e, m. birželio 24 dienos. Teisinės pagrindas e, šiam naujai muitinių terpiai buvo parengtas iki 2008 metų. Ir aš tikiuosi, kad supaprastinus muitinių procedūrų sistemą sistemą bus sumažinti, e, sumažintos verslininkų sąnaudos. Maž, maždaug 2,5 e, milijardo eurų per metus. Kurdami elektroninę e, tarpusvės sujungtą muitinių terpę, mes galėsime prisidėti prie konkurencingumo skatinimo, kaip yra numatyta strategijoje Europa 2020. Įgyvendinant šią išsame reformą nebus, e, reikės nemažai padirbėti. Ir mes e, tikimės, kad taisykl, naujos taisyklės turės atsižvelgti į naujovės informacinių technologijų srityje. Taip pat e, nacionalinės administracijos bei verslininkai turės prisitaikyti prie naujų procedūrų. Mes visi suprantame, kad šiuo metu verslininkams dirbti yra sunku, bet to žinome, kad ir ekonominės ir socialinės e, sąlygos valstybės narėse yra labai gan, yra sudėtingos. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie tai, su kokiais iššūkiais mes susidursime. Šiuo metu svarsto su valstybėmis narėmis bei uh, bei e, sektoriaus atstovais yra svarstomos modernizuoto muitų kodekso nuostatos. Diskusijų metu rengiami yra e, verslo procesų modeliai, taip pat paaiškinami raštai, mokymo medžiaga bei kiti dokumentai. 2010 metais vyks konsultacijos su suinteresuotais subjektais. Taip pat bus rengiami uh, įgyvendinimo dokumentai. Ir mes tikimės, kad iki 2011 metų pradžios šis tekstas bus patvirtintas bendrijos muitų komitete ir po to uh, jis pasieks Europos parlamentą bei tarybą ir tikimės, kad e, jūs kitais metais taip pat pritarsite šiam tekstui. Šiuo metu taip pat yra e, kūriamos elektroninės e, mūtinių paslaugų sistemos. Nuo 2009 metų Liepos pirmos dienos mūtinės turi elektroniniu būdu keistis informaciją apie gabenamas prekes, kurios uh, yra, kurios atvyksta arba iš, į ES arba iš jos išvyksta. Europos komisija stebi, kaip valstybės narės gyvenina šias, šias elektroninės informacijos mainų sistemas. Aš galiu iš esmės pasakyti, kad mums sekasi visai neprastai. Ir be abejo, mes nuolatos informuosime Europos parlamentą apie tai, e, kaip vyksta šis darbas, tam, kad jūs galėtumėt 2011 metais tinkamai atlikti jums patikėtą mūsų veiklos priežiūros funkcijas. Mes taip pat turime gerinti e, darbo sąlygas mūsų verslininkams užtikrindami tarpusavio pripažinimą, kuris būtų taikomas vadinamiems autorizuotiems ūkio subjektams. Jei viskas vyks pagal numatytą planą, tuomet mes turėtume susitarti su Japonija jau birželio mėnesį, birželio mėnesį ir uh, toliau tęsime diskusiją su JAV ir Kinija. Šios pagrindinės tiksla, e, šie pagrindiniai tikslai tai yra e, teisėtos priekybos uh, skatinimas bei piliečių apsauga taps mūsų tolesnės mūtų politikos e, priemonių bei veiksmų pagrindu. Aš galėčiau jūsų paklausti, ar galim įgyvendinti e, šiuos tikslus vienu metu? Nes jei norėtume, kad atsakymas būtų tai, tuomet mums reikės protingo naujo požiūrio. Jei mes atsisakysime fizinių patikrinimų, kurie dabar yra taikomi importuojamoms prekiams, tai palengvinsime priekybą, tačiau kartu taip galėsime pakengti saugumui bei uh, saugai. Ir kartu, jei uh, skanuosime, tikrinsime kiekvieną konteinerį, kuris atvyksta į kiekvieną mūsų uostą, uh, tai bus pernelik sudėtinga mūsų piliečių saugumo užtikrinimo procedūra. Niekiek nebejoju, kad pasirimdami informacinėmis technologijomis bei rizikos valdymo priemonėmis bei tarptautiniu bendradarbiavimu galėsime dirbti kur kas veiksmingiau. Apie tai mes ir kalbame dėrybose su savo partneriais, su JAV, Kinija, Rusija bei kitomis šalimis. Tikiuosi, kad jūs paremsite mūsų pastangas rengiant šias ir gyvendinant visas šias naujoviškas priemonės bei peržiūrint. E, ir aš tikiuosi, kad mes galėsime su jumis įdomiai pasikeisti nuomonėmis. Um, Ačiū komisijos nariui. Manau, kad e, kolegos irgi gavo jūsų kalbos. Uh, tekstą, pateikėte labai daug naudingos informacijos, iš tiesų labai naudinga, kad jūs pateikėte mums naujausią informaciją apie gyvenimo priemonės, nes mūsų komitetas to užsijėmė ir ankstesnės kadencijos metu, tai nemažai čia yra kolegų, kurie tai daro. Aš pats neturėjau galimybės užsiimti modernizuotų e, muitų kodeksų, tačiau, žinoma, mes lauksime e, jūsų e, iš esmės modifikuoto reglamento, kad galėtumėm tai panagrinėti kitą kartą ir koordinatoriai galbūt galės pagalvoti apie tai, kaip būtų galima surenkti informacinį renginį ar aps, informacinį apsilankymą ir galbūt žinote, kad e, komitetas per praeitą kadenciją e, lankėsi Kinijoje, tai buvo labai naudingas apsilankimas, e, į programą buvo įtrauktas apsilankimas ir muitinėse. Pekine, Šankajui ir aišku, mus labai domina jūsų darbo gyvenimas, ne tik tai jūsų teikiami teisės aktai. Na, o dabar ketinau suteikti žodį parlamento nariams, ar pirmiausia norėtų kalbėti koordinatoriai ar, ar bendros diskusijos mūsų šalimosios socialdemokratų frakcijos vardu, kas apie frakcijos vardu pirmą kalbės. Galbūt jūs vėliau galėsite apsispręsti. Norėčiau pasitikrinti su kitom politiniam frakcijom. Ponas Bazoj kalbės, ponė Rulė, ponas Kažušnik, ar jūs norite kalbėti? Gerai, taigi, ponė Šalimozė. Palauksime pono Švabą pavardu, ar, ar jūs kalbėsite. Na, apsispręsime mm, vėliau, galbūt pirmą ponę Šalimozę, o po to apie apsispręs, kas kalbės jų vardu, po to ponę e, Valę ir e, ponas Valė de Kampas. Profesorius Kampas pirmą kalbės. Ačiū komisijos nariui. Atsiprašau už šią tokią sumaištę. Kalbėsiu portugališkai, nes taip, manau, bus viskas aiškiau. Jūsų kalba mums suteikia vilties kadangi turim nemažai problemų, pavyzdžiui, negali, nelegali prekyba e, vaistais, nelegalus vaistų importas. Tai problema, kuri nebuvo tokia didelė prieš penkerius metus, tačiau dabar vyko tarsi tuo reiškinio e, sprogimas, turiu galvoje pastarosius metus. Ir e, mums labai rūpi tai, kad būtų parengti tinkamai dabar diskutami teisės aktai. Aš turėčiau jums klausimą dėl efektyvumo. Muitinio e, patikros pasienyje, muitinio e, taikomos priemonės smulkioms siuntoms. Turbūt įmanoma yra imti mėginius, atlikti analizę tuos tyrimus atlieka įvairios nacionalinės farmacinės bendrovės, agentūra. Buvo paimti mėginiai 80 smulkių siuntų ir iš tų 80 siuntų tik tai 85 procentuose buvo tai, kas buvo deklaruota. Tuomet valdžios institucijos susisiekė su importuotojais, importuotojai pažadėjo gerinti padėtį, ją ištaisyti. Ne, klausimas iš tiesų ne apie e, smulkės siuntas, bet apie tai, kas vyksta 27 ES valstybėse narėse. Nes e, vaistai importuojami urmu ir po to paskirstomi ES ir importuojama pavadinimu, kuris iš esmės skiriasi nuo to, kas siuntoje realiai yra. Ir tuomet labai sunku sulaikyti tokias siuntas. Nes e, kai siunta išsiunčiama, jin tiesiog vežama yra, jeigu net liekami mėginių tyrimai. Uh, Jūs kalbate apie sumanesnius metodus, siūlote sumanųjį požiūrį. Savo kalboje nedetalizavot, ką turit galvoj, kai sakote sumanusis požiūris, smart approach, bet aš manau, kad galėsime šiandien vėliau arba kuria kita proga apie tai išsameu pakalbėti. Uh, Na, aš galiu pasakyti, kad pats nesugalvočiau, kaip būtų galima su tuo kovoti, turint galvoje, kad pelno maržos e, čia yra labai didelės. Ir todėl, aišku, tai e, daug ką gundo Turėčiau pasakyti, gerbiamas komisijos nariai, kad jūs esate labai didelis optimizmas. Norėčiau būti lygiai toks pats optimistas ir uh, tikiuosi, kad galėsiu uh, na, pat, pateisinti tą optimizmą. Pone pirmininkė, prieš užduodamas konkretų klausimą ponui Šemetui, norėčiau pasakyti, kad e, mūsų e, gyvos diskusijos komitete e, visai nereiškia, kad mums trūksta vadovavimo, taigi jeigu pradžioje nebuvo aišku, kas pasisakys, tai čia nieko tokio. Svarbiausia, kad visi galėtų galimybę, turėti galimybę pasisakyti. Taigi, ponia komisarė Šemita, EPP frakcijos vardu, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į mūsų komitetą. Na, mums nekartą jau teko susidurti mūsų darbe ir iš tikrųjų tai yra puikus ženklas, kad uh, ypač kai kalba eina apie e, bendrą Europos muitų politiką, mums pavyko puikiai su jumis bendradarbiauti ir tai, ką jūs minėjote, rodo, kad Europos muitų politikos aspektai yra susiję ne vien tik tai su vidaus rinka, bet aš, pažiūrėjau, asmeniškai gyvenu prie Šveicarijos sienos ir puikiai išmanau e, muitų kodeksą ir atitinkamas jos nuostatas reglamentuojančias bendradarbiavimą su Šveicarija. Uh, Na, bet čia taip lik tarp kitko. Šiaip labai džiaugiuosi, kad yra daromas ir su Japonija ir bus artimiausiu metu pasirašytas atitinkamas susitarimas. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad įgyvendinant modernų muitų kodeksą yra rizikos ir ją reikia tinkamai kontroliuoti. Jis pats atkreipė dėmesį tai, kad labai svarbu galbūt kiek pakeista forma, reikėtų bendro langelio principo, kuriuo galėtų naudotis ūkio subjektai, operatoriai, panašiai kaip ir paslaugų srityje. Na, mano manimu, galbūt ne visuomet pasiekiamas tinkamas rezultatas, taigi norėčiau paklausti, ką ketinate pasiūlyti ūkio subjektams ir kaip galima būtų pagelbėti jiems bėdos atveju. Tokiu būdu galima būtų užtikrinti, kad bus teigiamai žiūrima į šį muitų kodeksą ir jam bus pritarima. Aš taip pat turėjau Jums pranešti, kad visai nesiniai mes lankėmės Šveicarijoje, Baden-Württemberge, kuris yra pono Švaps apygardoje ir tenai kalbėjome su vokiečių verslininkais. Išklausime jų nugastavimus, toliau kalbės ponas Gizu, ponė ponė Rūlė. Šarlimozė, ponas Valė ir dar vienas kolega. Jeigu dar kas nors norėtų pasisakyti, prašau dabar pakelti ranką, kur atsibilt. Ponas Buzoj. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju e, komisariu už tai, kad pas mus atvykote. Be abejo, mes visi žinome, kad mūtinės politika yra labai svarbi e, ne vien mūsų ūkiui, mūsų konkurencingumui, bet ir, kaip jūs paminėjote, Mūtinės vaidina labai svarbu vaidmenį užtikrinant ir mūsų saugumą ir saugą. Kolega jau pateikė savo klausimą šią temą, o aš norėčiau pasveikinti jūsų pastangas kovojant su prekių klastojimu. Ir mes turime paskatinti savo tarptautinius partnerius aktyviau veikti šioje srityje. Neužtenka tik tai mums būti budriems, tinkamai užtikrinti tinkamą mūsų muitinių darbą. Be kitų mūsų tarptautinių partnerių pagalbos mes nesugebėsime išgyvendinti prekių klastojimo reiškinio. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs pastebėjote, ar keičiasi kaip nors mūsų tarptautinių partnerių, tokių kaip Kinija, Indija, Turkija, požiūris į prekių klastojimą. Į labai svarbią problemą. Toliau, kontrabanda, kontrabanda atgabentų cigarečių priekyba. Tai yra labai svarbi problema. Pavyzdžiui, Rumunijoje e, cigarečių gamintojai paskaičiavo, kad dėl kontrabandos jie, e, mūsų biudžetas praranda vieną milijardą eurų kiekvienais metais. Ir aš norėčiau, taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jūs uh, labai svariai prisidėjote prie elektroninės mūtinės kūrimo. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad ateityje Europos parlamentas visuomet palaikys Jūsų pastangas šioje srityje, nes mes manome, kad elektroninė mūtinė yra labai svarbus žingsnis e, geresnės mūtinės link. Ir dar kartą Jums dėkuoju. Ačiū, pons. Tegaliu tai pritarti tik jums ir savo prieš mane pasisakysiems dėkoju už bendradarbiavimą praeitį ir dabar. Ir tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį dar ir į tai, kad, kad mes lankėmės ne vien tik tais Kinijoje ir prie Šveicarijos sienos, bet lankėmės ir Rotterdame ir ten išriškėjo dar viena problema daug kas, kas susijęs su modernizavimu, pavyzdžiui, E, elektroninę muitinę ir taip toliau. Visą tai yra geri teigiami dalykai. Tačiau lankantis Rotterdame pastebėjome vieną dalyką ir apie tai reikia kalbėti. Tai yra žmogiškių išteklių, personalo klausimas. Dažnai valstybės narės or, uostuose panaudoja nedaug darbuotojų personalo ir jie nesusidoroja su užduotimis. Na, tos problemas mums buvo nušviestos Rotterdame ir buvome paprašyti, kaip parlamentas bendradarbiauti, mes suprantame problemas ir norėtume prisidėti prie jų sprendimo. Dėkoju. Na kągi, baigėme e, frakcijų koordinatorių pasisakymo raundą ir dabar ponia Šandamoza pasisakys ir tiesiog norėčiau kad pasakyti, kad jeigu daugiau norinčių pasisakyti nebus, taigi užbaigsiu kalbėtojų sąrašą. Tiesiog norėčiau priminti, kad mes dabar e, esame susitelkę į komisijos darbo programą ir dabar kad kol kas, neke, kol kas susitelksime į darbo programą. Taigi dar sėki norėčiau priminti, kad 6 val. 15 turėsime perėti prie kito klausimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, norėčiau širdingai padėkoti savo ruoštų, kad atvykote į mūsų posėdį ir su, pažindinote mus su dabar vykstančiais darbais komisijoje. Taigi parodėte, kad jūs rimtai žiūrite iškeltas problemas. Turėčiau du konkrečius dalykus, su kuriais norėčiau pasidalinti. Jeigu kartą kalbame apie muitinės, tai pat kalbame apie santyki su trečiosiomis šalimis per prekes patenkančias į ES. Na, lankantis muitų tarnybose išriškė, kad būtina užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp muitinių ES viduje, vidaus rinkoje, nes pastebiu tam tikrą susiskaldimą. Yra harmonizuota rinkos priežiūros rytis ir neharmonizuota ir, ir svarbu, kad nepriklausomai iš kur rinka patenka prekes, kad nebūtų suskalbimo ir jos būtų kontroliuojamas. Taigi aš manau, kad reikia nustatyti bendradarbiavimo gairias, bendradarbiavime ne tik tai su trečiosiomis šalimis, bet ir įvairiose rinkos priežiūros sektoriuose. Čia norėčiau pratesti panos Liūnech mintį. Mūsų piliečių saugumo užtikrintų saugus produktai. Taigi norėčiau, norėčiau paklausti, kaip jūs žiūrite į žmogiškuosius išteklius valstybėse narėse, nes būtent nuo personalo daug kas priklauso. Ar manote, kad tų žmogiškųjų išteklių pakanka ir patenka biudžeto lėšų tinkamai muitų srities administravimui? Ačiū. Na, kai dėl rinkos priežiūros Pon, dar vienas kolega taip pat norės pasisakyti šio klausimu. Dabar ponia Vailer. Pone komisarė, norėčiau iš karto pratesti prieš mane kalbėjusių įminti, kaip yra su žmogaisis ištekliais valstybėse narėse. Nuo praeitų metų Liepos pirmos dienos galioja muitų kodeksas. Jūs pats minėjote, kad pačios valstybės narės dar nėra taip toli pažengusios ir jos jūs jiems padedate, ar tai čia yra kažkokiu techniniu pobūdžio problema, aš galėčiau įsivaizduoti, kad jos egzistuoja, pažiūrėjau, Rumunijos ir kažkur kitur, bet galbūt egzistuoja ir politinis pasipriešinimas. Taigi norėčiau sužinoti, kaip vyksta kodeksų įgyvendinimas. Antras dalykas, kaip minėjo pane Gulek, e, lankėmės Rotterdame ir ten sužinome įdomių dalykų. Pavyzdžiui, tai, jog uh, kompetitingas administracijos darbuotojas mums nurodė, jog padeda skanavimas, nuskaitimas, na, galbūt ne šimtų procentų, kaip kad tai ketina įdėkti JAV, nes čia gal tikrai per daug plačiai išsimota, tačiau iš esmės nereikia atmesti konteinerių skanavimo galimybės, nes Pavyzdžiui, skenuojant buvo nustatyta nemažai uh, klaidinimo ar klastojimo, kaip pavyzdžiui, cigarečių klastojimo atveju. Taigi, ar galėtumėte įsivaizduoti štai tokį instrumentą ar panašius instrumentus? Toliau, bendra langelio principas muitus rytyje, pasinaudojant visomis techninės galimybėmis, be kitako elektroninės platformomis. Ir tačiau manau, kad kai galvojame apie priežiūrą e, prie sienos, taip pat reikia atitinkamų nuostatų ir rangos. Na ir paskutinis dalykas, jūs pats kalbėjote apie klastotės. Taigi norėčiau paklausti štai ko. Na, prisimenu, kad jūsų kolega kritikama už tai, kad vaistų klastojimo atveju jis nepakankamai skyrė direktyvoje dėmesį internetu užsakomiems ir atsiunčiamiems vaistams, nes nemažai produktų beje ir suklastotų patenka į rinką ne vien tik tradiciniu keliu, bet ir internetinės priekybos keliu. Aišku, gal tikriausiai per nelik ankstyva kalbėti apie kažkokią tai paktį, patirtį, tačiau vis dėlto tai, ką matote savo darbe, uh, turėtų atkreipti jūsų dėmesį, dė, jūsų dėmesį tai, kad internetinė priekyba yra tikrai aktuali problema ir nerasta jai atsako. Dėkoju. Uh, Ačiū, pane Repetai ir pane Kricova, kalbės paskutinė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos narį atvykusi į mūsų komitetą. Iš tiesų, pirmą kartą e, turim galimybę e, su jumis kalbėti po jūsų e, klausimą. Iš papradžio sakėte, kad po pono Mončio sunku sutelkti mūsų dėmesį, bet kita vertus. Ta, Ponas Montis mums pateikė 107 E, puslapių e, dokumentą. Mes perskaitėm tik tai vieną puslapį, jūs pateikėte du puslapius, labai lengva buvo e, sekti visą kalbą, nes ta kalba buvo iš, iš, iš, išdalinta, tai iš, galbūt diskutuoti ir lengviau yra. Be to, profesorius Montis pristatė labai įdomią studiją. Tai buvo studija. Ne jis bus atsakingas už jos įgyvendinimą, jeigu ji bus įgyvendinama ir kada ji bus įgyvendinama. Jūs pateikėte du puslapius, turite konkrečius terminus ir jūs esate tas asmuo, kuris e, bus atsakingas už darbo atlikimą. Todėl šios dienos diskusija labai įdomi. Taip, pirmininkė, taip, pirmininkė, turiu tris klausimus, iš karto juos užduodu. Pirmas klausimas. ar daugiau darbo vietų bus, ar mažiau darbo vietų bus, kai bus sukurta elektroninė muitinių sistema. Turbūt suprantate, ko noriu paklausti. Ar, ar bus daugiau darbo vietų ar mažiau? Kai tai atsitiks, ar jei tai atsitiks, ar numatote organizuoti mokymą atsakingam uh, uh, personalui muitinėse? Uh, Ir čia pereinu e, prie kito labai svarbus klausimo, paskutinio. E, mes turime žinoti, kokių įgūdžių, kokių kvalifikacijų reikės tiem darbuotojam. Neužtenka žinoti, kokių kompetencijų, kokių žinių reikės, kaip jie įrodės, kad tas žinias turi. Tai, e, tai siejasi su ekonomika, todėl, todėl tai labai svarbu yra, tai siejasi su sveikata saugumu. Todėl tai dar svarbu. Ačiū už labai aktualius klausimus, pane Karsvit. Ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad kolegos laikysis temos, o, o ne darys palyginimus su kitais asmenim, kurių čia nėra. Čia blogas skonis būtų. Gerbiamas komisijos narys, džiugu, džiugu, kad skirta dėmesio prekių klastojimui. Kolegos mano apie tai anksčiau jau kalbėjo. Aš norėčiau Jūs pakviesti sutelkti vieną klausimą, kuris kelia didelį nerimą. Tai yra. Uh, pramoninės maisto produktų klastojimas, jis labiau primena. Aš tikrai nemanau, kad reikėtų skanuoti kiekvieną konteinerį, tačiau norėtumėm paraginti jūs panagrinėti būdus, kurie nekliudo laisvai priekybai, bet kuriais būtų galima užtikrinti, kad į mūsų rinką nepatektų piragai pagaminti panaudojus pasibaigusio galiojimo kiaušinius. Uh, Ačiū visiems už e, klausimus. Na, o dabar žodis e, komisijos nariui, kad galėtų atsakyti į pačios įvairiausius užduotus klausimus. Tai tik tai rodo, e, kaip mus domina numatyti teisės aktą. Dėkuoju. Dėkuoju visiems už jūsų klausimus. Gal ne visus galėsiu iš karto atsakyti, nes muitinė, tai yra tas rytis, kur yra susijusi su įvairiais labai techniniais sprendimais. Bet vienai per kitaip pasistengsiu atsakyti jūsų klausimus. Keli klausimai buvo susijęs su ištekliais, ypač valstybėse narėse. Taip, iš tikrųjų, Situacija šiuo metu yra gan sudėtinga. Žinome, kad ekonominė padėtis beveik visose valstybės narėse yra komplikuota. Valstybės narės yra priverstos mažinti savo išlaidas. Taigi mes komisijoje ir uh, darybose su ūkio ir finansų ministrais. Stengiamės įtikinti e, vyriausybės nemažinti išlaidų skirtų muitiniai, muitiniai, kadangi tai nebus naudinga, nes muitinė kovoja su kontrabanda, kaip žinia, ir, ir todėl negalima, maži, negalima mažinti finansavimą toms rytims, kurios su. Uh, užtikrina pajamų surinkimą į biudžetą. Toliau mes tengiamės padėti valstybėms narėms, rengti mokymus. Ir 75 procentai ateities mūtinės visus mūsų skirtų lėšų yra skirta mokymo programoms, kurios yra labai svarbios. Taigi iš tikrųjų klausimas yra sudėtingas, tačiau mes tengiamės daryti viską, ką, kas yra įmanoma, o dėrybose su valstybėmis narėmis e, taip pat pabrėžime, kad būtina įgyvendinti atnaujintą mūtinės kodeksą ir žinome, kad valstybės narės yra supareigojusios taip daryti, nekartą tai esame iš jų girdėję. Toliau, mažos siuntos, prekių siuntos. Na, iš tikrųjų, tai yra didelė problema ir mes tai pripažįstame. Manome, kad dabartinės reglamentavimo struktūros nepakaks e, tam, kad galėtume tinkamai spręsti prekių gabenami mažomis siuntomis klastojimo problemą. Ir todėl keisdami teisės aktus reglamentuojančius intelektinės nusavybės teisų užtikrinimą, mes skirsime ypatingą dėmesį mažoms suntoms. Kartu mes stengiamės suderinti rizikos vertinimo sistemas tam, kad pagerintume savo gebėjimus aptikti bei sulaikyti klastotų prekių siuntas. Bet kaip žinia, turint ne visai tobulą teisinį pagrindą, labai sunku yra ką nors iš esmės keisti. Ir aš tikiuosi, kad jūsų komitetas tai supras ir galima bus šį klausimą taip pasvarstyti ir ateityje. Toliau. Ką mes galėtume pasiūlyti verslo bendruomeniai? Manau, kad e, pagrindinė problema gyveninant atnaujintą mūtinės kodeksą buvo ta, kad e, Visos e, muitinės operacijos turės būti atliekamos elektroniškai. Ir kai tai bus padaryta, e, ženkliai sumažės e, verslo sąnaudos. Be to mes norime, kad ne tik mūtinės operacijos būtų atliekamos elektroniškai, bet kad ir ateityje uh, visos operacijos susijusios su tarptautinė priekyba būtų taip pat elektroniškos. Jums tikriausiai žinoma, kad prekiaujant su kitomis šalimis reikia ne vien turėti reikalų su muitinė, bet ir su įvairiomis kitomis institucijomis. Mano šalis yra labai maža, bet joje yra 20 viena institucija. Ir visų šių institucijų darbą būtina suderinti tam, kad būtų supaprastinta prekyba. Todėl vieno langelio sistema bus labai naudinga. Tačiau be abejo, nelengva yra koordinuoti visų šių institucijų darbą, kadangi ne visos jos yra pavaldžios uh, mums, arba visos jos yra susijusios su muitinė. Taigi mes e, stengiamės glaudžiau bendradarbiauti su šiomis institucijomis, su įvairiomis įstaigomis, tam, kad galima būtų tinkamai gyvendinti vieno langelio principą. Atsakydamas iš šį klausimą, aš taip pat jau paminėjau įvarių rinkos priežiūros įstaigų darbo koordinavimą. Elektroninė priekybos sistema būtų labai naudingas žingsnis. Ir dabar mes tengiame atsitraukti visas e, įstaigas, kurios yra susijusios su tarptautinė priekyba. Ir manome, kad tai yra labai svarbu. Įtin svarbu yra užtikrinti pasienio ir muitinės tarnybų bendradarbiavimą. Ir būtent jam turime skirti ypatingą dėmesį. Toliau skanavimas. Manau, kad turime labai aiškiai pasakyti, kad mes pasisakome prieš visų konteinerių skanavimą bet tai nereiškia, kad mes iš esmės nepritarėme skanavimui. Be abejo, ateityje mes skanuosime prekes ir turėtume taip daryti. Tačiau jei skanuosime visus konteinerius, patirsime didžiulės išlaidas. Esame įsitikinę, kad jei mes pritaikysime modernias rizikos vertinimo priemonės, tuomet e, mūsų patikrinimai bus kur kas veiks, veiksmingesni ir geresni nei šimtaprocentinis visų konteinerių skaneriai. Skanavim, visų konteinerių skanavimas. Atsiprašau. Ir jūs galėtume susipažinti su mūsų atlikto tyrimo išvadomis. Jame yra aiškiai įrodyta, patikint uh, e, išsame informaciją, kad e, kelių lygių rizikos vertinimo mechanizmas yra kur kas veiksmingesnė, geresnė priemonė nei visų importuojamų prekių tikrinimas. Toliau, ar įgyvendinant atnaujintą mūtinės kodeksą, e, mes prarasime darbo vietas ir sukursime naujų darbo vietų. Na, tai yra klausimas, kuris yra susijęs e, tikriausiai su tuo, kad atliekant mutinės operacijas elektroniškai, muitinėje dirbs mažiau žmonių. Tačiau žinome, kad e, muitinės aptarnauja daugybė kitų įmonių, kitų įstaigų ir tie muitinės pareigūnai, kurie e, praras darbą, galės būti perkelti kitur, į kitas įstaigas susijusius su tarptautinė priekyba. Toliau, kalbėdamas apie mūtinės pareigūnų rengimą valstybėse narise, galėčiau pasakyti, kad mes e, turime mokymo sistemą, mokymo priemonę, kurią mūtinės pareigūnai gali pasinaudoti savo šalyje. Jiems visai nebūtina atvykti į Briuselį. Be to, viso, visose valstybėse narise bus surinkti mokymai, e, kurių metu bus kalbama apie tai, kaip e, e, pasikeis mūtinės darbas įgyvendinant atnaujintą mūtinės kodeksą. Toliau mūsų tarptautinis bendradarbiavimas užtikrinant intelektinės nusavybės teisės. Manau, jog labai svarbu yra bendradarbiauti su tomis šalimis, su kuriomis iškyla daugiausia problemų. Aš turiu galvoje Kiniją, Rusiją. Su Kinija mes turime bendradarbiavimo susitarimą. Šiuo metu yra įgyvendinamas. Šis susitarimas e, buvo pasirašytas vieneriems metams, tačiau rugsėjo mėnesį aš vyksiu į, rugsė, į Kiniją, kur susitiksiu su Kinijos mūtinės atstovais. Ir mes kalbėsime apie tai, kaip šį susitarimą galima būtų pratesti. Nes e, šiuo metu mes jau kūrėme muitinių tinklus kurie veiktų visose pagrindiniuose oro ir jūrų uostuose. Ir uh, mūsų mūtinės bendradarbiavimas.